Proszę Państwa, Ponios ir ponai, kaip matote, pradedame posėdį, tačiau mūsų svečias, kaip tikriausiai pastebėjote, čia atvyko pirmasis, tai yra komisijos narys, atvykęs pas mus tikrai vienas iš pirmųjų, ir tik po to mes pradėjome rinktis į salę. Taigi, Laukime, kol ateis visi komiteto nariai. Laukime, kad kuo daugiau jūsų susirinktų. Ponios ir ponai, norėčiau jūs visus šiltai pasveikinti. Pasveikinti atvykusi mūsų posėdį tokią gražią pavasario dieną. Pavasarį žemės ūkio apskritai yra labai svarbus laikotarpis. Ir tam, tai yra tam tikras iššūkis mūsų komitetui. Kaip puikiai žinote, daugumai mūsų tiesiogiai arba netiesiogiai yra susijęs su žemės ūkio, ūkininkavimu. Taigi aš norėčiau pasveikinti visus su pavasario pradžia. Na, dabar kalbant apie e, posėdžio protokolą, galioja čia tradicinė taisyklė, protokolas yra tvirtinamas. E, taip pat norėčiau informuoti, kad šiandienos posėdis yra transliuojamas, šiandien verčiama į 20 kalbų išskyrus estų, mal, maltiečių ir slovakų kalbas. Ir kaip e, jūs, jums, jūs informavau pradžioje, mūsų komisijos e, narys atvyko į posėdį vienas pirmųjų, taigi norėčiau pasveikinti komisijos narį poną Andriukaitį, kuris šiandien atvyko pas mus Jis yra atsakingas už labai svarbę sritį, sritį susijusią su maisto, sauga, sveikata. Ir yra daug svarbių klausimų, kuriuo, kuriuos mes aptarinėjame savo komitete pastaruoju metu. Tačiau yra ir kitų problemų. Problemų tokių, kurias aptarinėsime pagal penktąjį darbo tvarkės klausimą Būtent kalbėsime apie bakteriją, kuri paveikė alyvmedžius. Taigi, kaip sakiau, turime nemažai problemų, nemažai grėsmių ir dėl to man labai malonu pasveikinti komisijos narį, visus atvykusius iš jo kabineto. Ir kadangi jau vėluojame, tai iškart nedėltamas ir suteikiu žodį jums, ponia komisijos nariai, prašau. Uh, moment. Dėkuoju, pan... Moment, moment. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich möchte natürlich nicht den Kommissar an. Atsiprašau, aš tikrai nenoriu trukdyti e, komisijos nariui pasisakyti, tačiau aš norėčiau pasakyti dėl darbo tvarkės klausimo, dėl darbo tvarkės. Galėčiau tą padaryti dabar ar po to. Tiesiog nenoriu, kad e, pamirštumėte apie tai. Kągi, paprastai iš pat pradžio aptarėme darbo tvarkę, Bet jums leidus mes tą padarysime po to, kai pasisakys komisijos narys. Dėkoju. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Jest bardzo miło to być tutaj. Ačiū. Pone e, pirmininkė, man labai malonu čia dalyvauti Žemės ūkio komiteto posėdėje. Su malonumu šiandien aptarsiu su jumis daugybę mums abiems, visiems rūpimų klausimų maisto saugos srityje. Dabar jau praėjo beveik penki mėnesiai nuo to laiko, kai nauja komisija pradėjo savo darbą. Ir nuo to laiko aš panalizavau pirmininko Junkerio politinės gairės ir susijėjau jas su savo misija. Ir parengiau detalę pažymą, e, kurią padėjo man parengti SAMKO generalinis direktoratas apie klausimus, kurie tenka, patenka į mano kompetenciją. Dabar esu parengęs prioritetų sąrašą visos dviejose pagrindiniuose ramšiuose. Sveikata maisto sauga 15-19 metams mes ketiname taikyti holistinį požiūrį abiejų ramšių atžvilgių ir numatyti penkerių metų viziją. Aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime reguliariai rengti ataskaitas apie sveikatos padėtį Europoje, įskaitant ir maisto saugos aspektus ir taip pat vertinant uh, politiką susijusią su maisto sauga ir sveikata visose valstybėse narėse. Galiausiai tai turėtų sukurti optimalią pridėtinę vertę Europos lygmenių. Šalia to aš daug rengiau susitikimų su kitais komisijos nariais, Europos nacionaliniais mm, parlamento nariais, ministrais, kitais suinteresuotais asmenimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, pramonės atstovais pilietinė visuomenė. Buvo daug konstruktyvių ir vaisingų susitikimų, taip pat buvo ir nelengvų susitikimų. Buvo aptarinėjami kompleksiniai klausimai, tačiau tikrai tai buvo irgi puikiai patirtis. Aš labai atidžiai išklausiau to ką man pasakė e, mano partneriai, dialogo partneriai, tai buvo realybės patikrinimas, patikrinimo testas. Na, o šiandien aš papasakosiu plačiai apie maisto ramstį, kurį mes viduje dabar rengiame ir kai taip parengsime tą politiką. Bet prieš tai aš dar norėčiau sugrįžti prie e, pagrindinių fundamentalių dalykų. Mes visi esame uh, tos pačios grandinės nariai, turime dirbti pagal tas pačias sutartis ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 168 tai ES veikimo sutarties straipsnį, kur reikalaujama, kad parlamentas taryba ir komisija bei valstybės narės užtikrintų aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą ir gyven, apibrieštų bei gyvendintų visas ES politikos rytis ir veiklas. Tai yra bendra mūsų atsakomybė. Be jokios abejonės Visi turime savų vektorių. Man, e, mano prioritetai yra išdėstyti pirmininko Junkerio e, misijų e, siekių dokumente ir aš norėčiau pasakyti, kad buvęs kaip buvęs parlamento narys, dirbęs parlamente apie 20 metų, aš tikrai labai gerbiu jūsų įgaliojimą, suteik, įgaliojimus, kuriuos jums suteikė rinkėjai. Visi mes tarnaujame Europos piliečiams, visi turime pasirūpinti, kad po penkerių metų žmonių gyvenimas pagerėtų, kad kituose rinkimuose mes galėtumėme ne tik parodyti, jog galime sąlygoti pozityvius pokyčius ir kad taip pat mums nereikia bijoti ekstremizmo bangų. Dabar norėčiau trumpai pristatyti prioritetus. Esu įsitikinęs, kad tie prioritetai iš esmės atspindi ir jūsų rinkėjų poreikius. Šalia veikiančių teisėkuros pasiūlymų, prie kuriuo aš sugrįšiu vėliau. Tie prioritetai, kuriuos aš nustačiau maisto saugos rytyje, yra tokie. Krizės valdymas, maisto sauga ir geresnis reglamentavimas, sprendimų prieimimo procesas dėl GMO, proceso peržiūro dėl GMO, dik, dik, taip pat endokrinės temos disruptoriai, gyvūnų gerovė, e, maisto atliekos ir maisto ženklinimas. Dabar labai trumpai pakalbėsiu apie šias temas. Pirmoji skaidė. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmojo man pirmininko Junkerio patikėto uždavinio, pasirūpinant, kad komisija visuomet būtų pasirengusi sureaguoti į krizės situacijas. Ir čia matome afrikietiško keulių gripo situaciją. Europos Sąjunga Sąjungoje egzistuoja patys aukščiausi pasaulio maisto saugos standartai ir man vienas svarbiausių uždavinių pasirūpinti, kad tie standartai būtų išsaugoti ir kad būtų įmanoma suvaldyti krizės šioje srityje. Tai yra kasdienis mano darbas. Antrasis mano uždavinys – modernizuoti ir supaprastinti veikiančius teisės aktus komisija yra pasirengusi sumažinti biurokratiją procesuose ir procedūrose, kalbant apie maisto e, gamybos operatorius. Čia dar vienas aspektas yra ne, standartų netitinkančių maisto produktų importo klausimas, nes matome, kad tai turėjo įtakos visiems pramonės sektoriams ir agro e, žemės ūkio produkcijos e, rink, sritis irgi nuo to yra nukentėjusi. Taigi mes tikrai veiksime prieš, to, prieš tos, kurie nesilaikys mūsų taisyklių ir kurie užsims e, sukčiavimu. Ir kai mes baigsime taisyklių peržiūrą, oficialių kontrolių kontrolės taisyklių peržiūrą, aš esu pasiryžęs spręsti netitikties problemą arba problemą susijusią, ir taip pat problemą susijusią su padirbinėjimais produktais iš trečiųjų šalių. Kad užkirstumėme kelią tokiems sukčiavimams, mums taip pat reikalinga kitų valdžios institucijų parama, tai yra ir mokesčių inspekcijos, ir muitinės pareigūnai. Dabar norėčiau pereiti prie to, ką, kur rezultatai yra galbūt aiškiausi, tai yra GMO. Kaip jūs žinote, mums pavyko susitarti dėl GMO kultivavimo ir aš pirmiausiai norėčiau visiems dar kartą padėkoti šiame parlamente, kuris parodė netgi labai jautriai, sudėtingais klausimais mes sugebėme surasti ambicingo bendrai primtino sprendimo. E, mano manimo, kitas iššūkis, atsižvelgiant į pono Junkerio politikos gairės, yra tvirtinimo, GMO tvirtinimo procedūros peržiūra. Ir čia sprendimų prieimimo proceso peržiūra dabar ir vyksta. Ji bus užbaigta ir viešai paskelbta balandžio pabaigoje. Europos Sąjunga nuolatos buvo reikalaujama nuveikti daugiau, kad patenkintų piliečių lūkesčius. Aš laukiu konstruktyvaus dialogo su Europos parlamentu ir galiausiai tikiuosi, kad bus pasiektas tos, toks sprendimas, kuris leis prisimti atsakomybę demokratiškai išrinktoms vyriausybėms. Toliau endokrinės sistemos disruptoriai. Mes tik prieš kelias savaitės plenarnėme posėdėje apie tai kalbėjome ir aš gal dabar nenorėčiau daug dėmesio skirti dar kartą šiam klausimui, tačiau tik norėčiau dar kartą pakartoti, kad esu pasirengęs dirbti skubiai, skaidriai ir tikrai pirmiausia rūpintis piliečių sveikata. Poveikio vertinimas jau vyksta ir aš tikiuosi, kad jūs ir toliau e, įsitrauksite į samoningumo kampaniją ir dalyvausite diskusijose, kurias aš planuoju surenkti su suinteresuotais Europos parlamento nariais balandžio 23 dieną. Taip pat vėliau e, ir bus surinktos viešos diskusijos. Dar vienas man svarbus klausimas yra atsparumas antimikrobiniams vaistams. Kaip gydytojas aš žinau, kad mes turime išsaugoti antibikrominės medžiagas. Tai yra esminis, esminė kovos su lygomis priemonė. Ir aš aišku taip pat suprantu, kad tokio gydimo efektyvumas mažėja dėl to, kad perdėm yra naudojami antimikrobiniai vaistai ir jais yra piknaudžiaujama. Dėl to aš kova su atsparumo antimikrobiniams vaistams yra vienas iš mano prioritetų. Čia du su tuo susiję klausimai, kurie jau buvo aptarti šiame parlamente. Tai yra pirmiausia pasiūlymas dėl e, vaistinių pašarų gyvūna, gyvūnams, kitas dalykas dėl veterinarinių vaistų. Kalbant apie vaistinius pašarus, džiaugiuosi, kad pasiūlytos priemonės kovoti su draudimu dėl, pre, dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo prevenciniais tikslais Panašu, kad tai susilaukė nemenkos paramos. Aš ketinu toliau vykdyti AMR planą. Iki 2016 metų mes taip pat turėsime numatyti nuostatas tolesniam darbui. Vėlgi esu pasiryžęs laikytis dialogo principo ir esu pasiryžęs sušaukti aukšto lygio konferenciją šiuo klausimu, kad būtų galima įvertinti tolesnius veiksmus šioje srityje. Toliau kalbant apie gyvūnų gerovę. Dabartinė gyvūnų gerovo, gerovės strategija baigs galioti šių metų pabaigoje. Daug ko jau buvo pasiekta šioje srityje, ES yra pasaulinis modelis gyvūnų sveikatos ir gerbuvio standartus rytyje, tačiau aš taip pat suprantu, kad yra svarbių klausimų, kurios teks išspręsti, ypatingai kalbant apie šios politikos įgyvendinimą. Čia yra, yra įmanomi įvairūs variantai nuo strategijos atnaujinimo nuo, ir taip pat iki naujo įstatymo pasiūlymo, tam, kad būtų galima geriau pasinaudoti subsidiarumo principu. Kadangi mes artėjame prie galiojimo datos aš mastau apie galimus tolesnius žingsnius, tačiau esu įsitikinęs, kad jūs suprastė, kad prieš imdamasi žingsnių aš turiu atkreipti savo kolegų dėmesį į kolegų, kolegijoje dėmesį į šį jautrų klausimą. Ir norėčiau dar trumpai pakalbėti apie maisto švaistimą. Aš perėmiau didelę didelę šio darbo sritį ir dabar turint omenyje, e, kad e, Expo paroda atvers savo duris Milane, e, greičiau nei po šešių savaičių, tai yra ypatingai aktuolus klausimas ir turime pamastyti apie tai, kaip šios politikos ateitis turėtų klostytis vėliau, atsižvelgiant ir įvykstantį darbą dėl ciklinės ekonomikos. Na ir galiausiai dar labai trumpai apie maisto ženklinimą, maisto produktų ženklinimą maisto kilmės klausimas yra labai jautrus mūsų piliečiams. Ir Europos parlamentas taip pat kalbėjo apie tai, kad privaloma tvarka turėtų būti ženklinamas mėsos produktų kilmės šalies, kilmės šalis. Taigi, kol kas aš dar nesu įsitikinęs, kiek būtų įmanoma pritaikyti privalomą ženklinimą ES lygmenių šioje srityje. Pone pirmininkė, kolegos, labai trumpai dabar apie vykstantį darbą ir dabar svarstamus teisėkuros pasiūlymus pradėsiu nuo gyvūnų sveikatos pasiūlymo. Džiaugiuosi, kad buvo pasiekta nemažai pažangos trilogo posėdį. Aš norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, Jūsų kolegoms ir ypatingai pranešėjai, pranešėjai poniai Paulsen, už konstruktyves pastangas, bandant išspręsti šį sudėtingą klausimą. Taigi su šiuo pasiūlymu mums pavyko pagerinti gyvūnų sveikatos standartus ir pasiūlyti supaprastintą sistemą, kaip būtų galima geriau susekti ir kontroliuoti užkrečiamas gyvūnų lygas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šiuo pasiūlymu mes negalėsime sureguliuoti e, e, medicinos produktų ar gyvūnų gerovę. Šią tą reiks daryti atitinkamame atitinkamame kontekste. Dabar pasiūlymai dėl zootechnikos teisės aktų. Čia bandoma e, skatinti laisvą priekybą e, maisto gyvūnų produktais, taikant varias e, e, veisimo programas ir kitas priemonės. Norėčiau padėkoti ponui Danten, e, pranešėjui, kuris kuriam pavyko užkirsti kelią nepateisintiems e, šio pasiūlymo apriepties išplėtimams. E, Čia ta, tas buvo padaryta kartu su parlamento aplinkosaugos komitetu. Tačiau mes turime labai atidžiai pagalvoti, ar teisė steigti veislių e, bendruomenės yra skirta tik tai biologinės įvairovės skatinimui. Toliau gyvūn, e, augalų sveikata. Čia kalba eina apie E, augalų kenkėjus ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas pasiryžęs spręsti šią problemą ir aš tikiuosi, kad solidus kompromisas bus surastas kartu su taryba per, per vykstančius trilogo posėdžius. Toliau kalbant apie augalų sveikatą, tikriausiai jūs esate informuoti apie nerimą keliančią situaciją dėl Xylella fastidioza bakterijos. Tai yra nauja bakterinė lyga, kuri pasireiškė alyvmedžių alimedžiuose, Apulijos regione, Italijos pietuose. Ekspertai teigia, kad deš, mažiausiai 10 procentų visų alimedžių lečia e, provincijoje, kur žemės ūkis labai priklauso nuo alimedžių, nukentėjo nuo šios baisios lygos. Toliau mokslininkai padarė išvadą, kad ir vynoginai ir citrusiniai vaisiai gali galiausiai nukentėti nuo šios bakterijos. Taigi reikalingas absoliutus budrumas tam, kad būtų galima apsaugoti žemės ūkio ekonomiką paveiktose teritorijose ir užkirsti kelią šios bakterijos plitimui. Mes labai atidžiai stebime situacijos evoliuciją ir raginame imtis iš anksto e, prevencinių priemonių, kad būtų galima užkisti kelią tolesniai bakterijos plėtrai ir galiausiai kad būtų galima pažaboti e, tą bakteriją. Aš ketinu lankytis Italijoje ir aplankyti Lečio regioną, kuris yra nukentėjęs nuo šios bakterijos. Labai svarbu išklausyti tų, kurie nukentėjo nuo šio kenkėjo ir parodyti, kad ES yra pasiryžusi spręsti šią problemą. Dar norėčiau pridurti, kad tiek padėmesio skirsiu e, ir kovai su patogenais maisto produktuose. Pavyzdžiui, matome, kad kampilobakterijos atvejų pasidaiko nemažai ir tą problemą reikia spręsti. 200 tūkstančių e, atvejų Europoje praeitais metais, 80 procentų e, buvo infekuotų ir paukštienos e, kaulų. Taigi tai yra problema, kurią reikia spręsti ir aš ketinu keistis nuomonėmis apie šią, šią problemą dvišalių pagrindų su jumis. Na ir dar vienas dalykas, norėčiau trumpai paminėti ES ir JAV transatlantinės priekybos investicinės partnerystės susitarimą. Aš norėčiau dar kartą patvirtinti mūsų poziciją. Jokių kompromisų dėl ES maisto saugos standartų. Mes neparduosime tų aukštų standartų, kuriuos ir sukūrėme savo interesų labui, savo piliečių interesų labui. Ir dar vienas dalykas, kur turime išlikti tvirti, tai yra mūsų solidarumas e, dirbant su Rusija ir bandymas vėl e, užtikrinti maisto eksportą. Mes negalime taikstyti su jokia situacija, kai skirtingos sąlygos gali būti taikomos skirtingoms valstybėms narėms. Plačiau kalbant apie sanitarinius, sanitarinius klausimus, Rusijos iššūkiai dėl eksporto yra labai svarbus ir nepaisant mūsų sėkmės apribojant geografinę afrikietiško keulių gripo apriepti, Rusija neproporcingai vis tiek taiko draudimus keulienai iš visos Europos Sąjungos. Komisija dėl to pradėjo ginčių sprendimo procedūros, iškėlė ginčių sprendimo procedūros bylą prieš Rusiją PPO šiuo labai svarbiu klausimu visos ES labui. Ir jeigu Rusija nesilaikys tarptautinių regionalizavimo principų, kalbant apie priekybą ES e, keulienos produktais, mes e, galiausiai sieksime, kad byla būtų užbaigta. Ir šis draudimas iš tiesų padarė didelę įtaką. Aš kartu su komisijos nariu ponu Hauganu dirbu iš vien, kad būtų pritaikytos atitinkamos priemonės. Be kita ko, aš dirbu ir su kitais komisijos nariais, kad būtų surasti būdai atverti rinkas trečiosiose šalyse. Tam, kad mūsų eksportas galėtų būti nukreiptas į kitas vietas. Taigi, ponė pirmininkė, aš įtiešiau savo poziciją įvairiais klausimais, kurie yra aktualūs šiam komitetui. Mūsų bendras tikslas yra pasirūpinti, kad būtų užtikrinti aukšti maisto saugos standartai ES piliečiams. Dėl to turime judėti į priekį, sprendžiant visus klausimus. Ir norėčiau pabrėžti, kad sėkmė priklausys nuo mūsų bendrų pastangų. Tik tokia formulė duos pozityvių rezultatų Ir tikiuosi, kad po penkerių metų čia atvykęs galėsiu pasakyti, kad ne mes norėjome tai padaryti, bet mes tai padarėme ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad nors sutiksime sunkumų ir kartais gal nesutarsime dėl tam tikrų dalykų, tikiuosi, kad vis tiek dirbsime kaip kolegos savo piliečių labui, interesų labui. Dabar laukiu su malonumu, kad galėčiau išklausyti jūsų nuomonės įvairiais klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Bardzo dziękuję. Pani... Labai dėkuoju komisijos nariui. Jūs e, papasakojate mums apie daugybę iššūkių, problemų, bet be abejo visos tos problemos yra aktualios ir mes ir sakėjomės apie jas visas išgirsti. Taigi dar kartą dėkoju Jums. Labai daug norinčių užduoti klausimą Jums. Tai yra natūralu, nes e, Jūs palėtėte daugybę įvairių temų ir mes norėtumėme elgtis pagal tokias taisyklės. Koordinatoriai turės po dvi minutės, o visiems kitiems suteiksime po vieną minutę. Ir prašyčiau nekartoti tų klausimų, kuriuos užduos kiti kolegos. Tikiuosi, kad tai padės mums dirbti greičiau. Ponas Des. Danke, komisar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat dėkoju ir pono Andriukaičiui. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, atėjote į Žemės ūkio komitetą. Dėl laiko stokos aš kalbėsiu tik tai apie vieną dalyką. Tai yra atsparumas antimikrobiniams vaistams. Gerbiamasis komisijos nariai. Europos ūkininkams tenka didžiulė atsakomybė. Jie puikiai supranta, kad jie turi užtikrinti maisto produktų saugą, rūpintis gyvūnų sveikatą ir gerovę. Ir mes žinome, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, labai rimtai vykdoma yra antimikrobinių vaistų naudojimo priežiūra. Pildomi yra dokumentai, kuriuose yra šumi duomenės leidžia mums daryti išvadas apie tai, kiek uh, vaistai gali prisidėti prie atsparumo antimikrobiniams vaistams. Tokia tvarka yra taikoma gyvūnams, bet netaikoma e, vaistams, kurie yra taikomi žmonėms. Ką mes galėtume daryti tam, kad e, būtų ribojamas antibiotikų skirimas žmonėms? Man yra tekę skaityti, kad žmonėms skirtose vaistuose net 47 e, procentai e, medžiagų naudojama yra e, dažniau nei veterinarijoje. Taigi, kame, kur yra, yra problema? Jūs dirbat labai atsakingai, labai kruopšiai ir aš tikiuosi, kad per kitus penkerius metus mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Dėkuoju Jums, kalbėjau savo frakcijos vardu. Ačiū. Ponas Rebeka. Dėkoju, aš kalbėsiu pono Dekastro vardu ir aš norėčiau pateikti Jums klausimą. Mes žinome, kad komisija nori, kad būtų naikinami visi infekuoti e, augalai, nepaisant to, kad ir kiek buvo pažei, jie pažeisti. Uh, Žinome, kad alyvmedžius auginti yra labai sunku ir kai kuriuose regionuose tokios priemonės nepasiteisina. Matome, kad e, infekcija plinta ir netgi e, plinta į, į tokius e, į aplinkui esančius regionus. Gal reikėtų imtis priemonių susijusių su transportu. Ir žinome, kad didžioji dauguma pakeis, paveiktų augalų yra alyvmedžiai. Ir dėl to susidarė didžiuliai nuostoliai. Augintojai jau patiria didžiulius nuostolius. Ir kalbame, kad ši bakterija atkeliavo iš Kostarikos. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip galima būtų ūkininkam kompensuoti jiems padarytą žalą, ypač atsižvelgiant į tai, kad e, sunaikintų augalų yra labai daug, kad tai turi labai rimtų ekonominių padarinių. Reikia nepamiršti, kad net ir ta, uh, Ne, e, pakenkti buvo netgi e, daigai. Tai yra tikrai skubios reakcijos reikalaujanti e, problema. Ir mums reikia aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus tam, kad galima būtų kuo greičiau reaguoti. Be to, aš manau, kad mums reikėtų gal raginti auginti tas alyvmedžių rūšis, kurios būtų atsparesnės šiai bakterijai. Taigi, mokslinio tyrimų generalinis direktoratas turėtų kuo skubiau pateikti sprendimą skirtą konkrečiai, konkrečiai šiai bakterijai, nes tai yra labai konkreti problema. Pan poseł Wojciechowski, bardzo proszę. Ponas Wojciechowski. Ačiū pirmininkė. Taip pat Norėčiau pasakyti, kad aš kalbu AKR frakcijos vardu ir džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote. Gerbiamasis komisijos nariai, jūs esate, esate atsakingas už labai svarbę temą maisto saugą ir mes norime palinkėti jums sėkmės vykdant savo pareigas. O dabar noriu paklausti apie tris dalykus. Pirmiausia, jūs beje jau minėjote tą klausimą, bet uh, aš vis tiek noriu apie jį paklausyti. Tai yra afrikinės e, keulių maras. Tai yra lyga, kuri atkeliauja į Europą iš rytų, iš Rusijos. O, ir žinome, kad Rusija pritaikė embargą. Keista, kad lyga atkeliauja iš rytų, tačiau e, Rusija draudžia e, įvežti mėsos produktus į savo teritoriją. Labai keista situacija susidarė. Ir man atrodo, kad mes dar nesugalvojame, kaip galima būti teisingai ją reaguoti. Uh, Bet vienaip ir kitaip aš norėčiau paprašyti nepamiršti apie ūkininkus, nes e, juos labai smarkiai paveikė ši situacija. Aš ypač e, tai yra aktualu tiems ūkininkams, kurie yra rytinėje e, mano šalies dalyje ir jiems reikia pagalbos, kitaip jie nesusitvarkys. Antra tema. Tai yra ritualinis gyvūnų skirdimas ir tos mėsos vartojimas. Ne visiems gal tai patinka, bet e, ritualiniai skirdimai nėra uždrausti. Ir kartais e, da, tokiu būdu paskersta mėsa patenka da, į parduotuvės ir vartotojai apie tai net ir nežinojo. Ir manau, kad reikia daryti viską, kad tokia mėsa nepatektų į mūsų rinką. Ir trečia tema tai yra keulių kastravimas. 2018 metais siekiama yra atsisakyti chirurginio kastravimo. Toks buvo pasiūlymas. Kokia yra situacija dabar? Ar tebe galioja toks pasiūlymas? Tak, herr ordförande. Pone Paulsen. Dėkoju, ponia Pirinkė. Man labai malonu yra pasikeisti su jumis nuomonėmis. Ypač tokia aktuali tema, kaip atsparumas antimikrobiniams vaistams. Tai yra man rūpima tema. Pirmiausia, dėl to, kad aš labai dažnai bendrauju su veterinarijos gydytojais. Jūs kalbėjote, kad tai yra labai svarbi problema. Aš ne to nekartosiu. Noriu tik tai pasakyti, kad taikomas yra bendras požiūris šiuo metu. Ir aš manau, kad mums taip pat reikėtų ir bendros gyvūnų apsaugos ir priežiūros uh, politikos. Mums reikia daryti viską, kad užkirstume kelią net sąžiningai konkurencijai bendroje rinkoje. Be to reikėtų da, tuo pasirūpinti, kad turėtume geresnį dėrybinę poziciją dėrybose su amerikiečiais. Reikėtų daryti viską, kad auginant gyvų, gyvulius jie gautų kuo mažiau antibiotikų. Ir mes dabar kalbame apie laisvosios prekybos sustarimą su JAV. Ir aš manau, kad per darybas turime daryti viską tam, kad būtų apsaugotos mūsų taikomos normos. Ir kad visos normos susijusios su antibiotikų naudojimu būtų tvirtinamas tuo pat metu, kaip ir e, jos yra tvirtinamos e, JAV. Tik tai gera mėsa gali suteikti malonumą ir vartotojui, ir ūkininkui. Dėkoju. Dėkoju, dėkoju už jūsų pasisakymą. Pone Samara. Ačiū pirmininkė. Ir taip pat norėčiau patikoti komisijos nariui už tai, kad jis pas mus atvyko, už tai, kad papasakojo apie savo prioritetus ir darbus, kuriuos ketina nuveikti per kitus mėnesius. Aš norėčiau užduoti Jums daugybę klausimų. Tačiau kalbėsiu tik tai apie vieną temą, kuri man rūpi labiausiai, tai yra GMO. Aš norėčiau paklausti, ką jūs darysite tam, kad užtikrintume, kad nebūtų uh, užteršiami gretutiniai produktai. Jei valstybė narė leidžia auginti e, genetiškai modifikuotas kultūras, tuomet kokios garantijos gali būti suteiktos augintojams kaimininėse šalise, kad jų e, e, pasėliai nebus užkrėsti, užteršti tais organizmais. Be to, kaip mes E, ką mes darysime tam, kad apsaugotume bites ir kovotume su bičių nykimu. Dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės. Jūs sakėte, kad čia jokių nuolaidų, ne, jokių e, nuolaidų negali būti dėl maisto saugos. Mes žinome, kad uh, ketinama ratifikuoti Kana, su tokį sustarimą su Kanada, po to jeigu mes turėsime TTIP sustarimą su uh, JAV. Ar ga, kokie mechanizmai veiks tam, kad būtų užtikrinta, kad mėsos ir pieno produktai, kurie yra pagaminti naudojant uh, mėsą iš gyvūnų, kurie buvo šeriami hormonais, nebus parduodama mūsų parduotuvėse? Ponas Hausling. Ačiū. Dėkuoju Jums, komisijos nariai. Aš užsiimu atsparumu antimikrobiniams vaistams ir jūs minėjote, kad tai yra aktuali problema ir kad Europa turėtų kovoti su ją. Kalbėjote ir apie, apie vaistinius pašarus. Tai yra nepaprastai svarbios temos. Taip, iš tikrųjų, reikia daryti viską tam, kad antibiotikų vartotume kuo mažiau tiek veterinarijoje, tiek e, gydint žmonės. Antra svarbi tema - pesticidai. Jūs trumpai minėjote pesticidus, bet bijau, kad e, viskas užsitęs, ypač dabar, kai e, pažiūrėsime tai, kas vyksta su TTIP susitarimu. Rizikos vertinimas yra dalykas, kuris yra reikalingas ir mes parlamentai nuolatos, nuolato reikalavome, bet suprantame, kad tai gali užtrukti. Klifos kitai pat buvo įrašyti į karcinogeninių e, medžiagų sąrašą, kurį rengė Pasaulio sveikatos organizacija. Jūs minėjote, kad e, balandžio 22 dieną jūs ketinate parenk, pateikti dokumentą. Gal galėtumėt jau dabar papasakoti apie tai, kas bus tame dokumente? Man atrodo, kad e, mums iš tikrųjų e, reikia turėti kuo bendresnės kuo panašesnės taisyklės visoje Europoje. Pana Senio, ačiū, gerbiamasis komisijos nariai. Aš noriu pakalbėti apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Tos medžiagos yra veikliosios medžiagos kai kuriuose pesticiduose. Ir pirmą kartą, kai dar 67 metais aš da, išvažiavau su traktoriumi į laukus, aš žinojau, kad tenai tos medžiagos uh, yra, e, tų medžiagų yra pesticiduose ir žinau, kad reikia labai gerai apsisaugoti jas naudojant. Jei bus uždraustos tos medžiagos, tuomet e, da, mūsų ūkininkų ūkininkavimas e, pasikeis. Jie turės įsisakyti anksčiau įsigytos įrangos ir galvoti apie naujus kovos su, su kenkėjais būdus. Ir akivaizdu, kad jei tos medžiagos bus uždraustos, tuomet e, ūkininkai negal, nebegalės auginti kai kurių kultūrų. Tai reiškia, kad turėsime importuoti iš kitur. Ir norėčiau Jums priminti, kad Didžiosios Britanijos e, sveikatos e, ir maisto saugos inspekcija nemano, kad pesticidai yra pagrindinė problema pagrindinė ūkininkų problė, pagrindinės ūkininkų problemos yra kitokios, jie, jiems kenkia kiti dalykai, jie dažnai nukrenta, pavyzdžiui, nuo savo įrangos. Aš manau, kad reikia susitelkti ties e, tomis problemomis, kurios e, yra realios. Ko, dėl kampilo bakterijos, e, tai čia aš manau, kad kontroliuoti tą bakteriją yra labai sunku, ypač tose šalyse, kur yra gan šilta. Uh, Danijoje, kai kuriuose Skandinavijos šalise, taip galbūt jo tombiuose šalise geriau seks, e, seksis įgyvendinti taikomos priemonės, tačiau pietuose kituose situacija bus kitokia. Ir aš manau, kad visi puikiai supranta, kad viskas galiausiai priklauso nuo to žmogus, kuris gamina vištieną. Jeigu jis tinkamai termiškai ją apdoros, tuomet ir nebus jokių problemų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar po vieną minutę mes suteiksime kalbėtams ponia Herans Garcia. Prašau. Gracias. Quería preguntarle yo al señor comisario. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad e, tikrai labai smagu, kad apsilankėte pas mus. Norėčiau už tai padėkoti. Norėčiau pasakyti, kad lygos mums kelia didžiulį susirūpinimą, pavyzdžiui, kalbant apie ksilelę fastidiozą. Uh, yra ir taip pat ši, ši lyga ir kitų e, lygų ir mes jau turime sąrašą šalių, kuriuose jau buvo įveiktos lygos. Galbūt taip ir toliau reikėtų e, daryti ir stengtis užkirsti kelią tokių lygų ateimui į Europą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie technologiją apie genetiškai modifikuotus organizmus. E, yra kalbama, kad balandžio pabaigoje jūs pateiksite pasiūlymą šią temą ir e, gali būti, kad iškils ir nacionalizavimo e, klausimas. Galbūt visos valstybės galės daryti tai, ką nori. Ar nebus sunkumų dėl to bendrai rinkai, ar nebus kokiu nors e, trukdžių vykdant prekybą Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ponas Kalinovski, E, Pone komisijos nary, mes dar deramės su Japonija. Na, o kalbant apie klausimus, kurie susijęs su jūsų kompetencija, norėčiau paklausti, ar Japonija laikysis regionalizavimo? Mes šį požiūrį pasitelkėme iškilus keulių maro atvejams. Žinau, šalių, kad yra tokių šalių, kurios negali eksportuoti. Ir taip pat komisijos narys Borgas rugsėjo mėnesį informavo, kad e, komisija peržiūrės hygienos paketą ir e, jis teigia, kad norėtų padidinti katalogą, kuriame e, turėtų būti įtraukta, įtraukta taip pat galimybė skersti, skersti ir kitus gyvūnus ir kad būtų įtrauktos taip pat kitos galimybės e, būtent e, skersti. Taip pat apie fitosanitarinius sertifikatus. Ar atsiras, e, kokiu yra naujienų šioje srityje? Dėkuoju, ponė Hazelkamp. Dėkuoju. Aš žiūriuosi, kad komisijos narys lankosi pas mus. Uh, Daugelis klausimų jūsų portfolijoje, jūsų aplankė yra susiję tarpusavyje, pavyzdžiui, atsparumas antimikrobiniams vaistams, visuomenės sveikata ir taip toliau. Aš manau, kad daugelis problemų kyla iš to, kaip mes laikome gyvūnus, gyvulius Europos Sąjungoje. Mes matome, kad vis daugiau gyvūnų laikome mažose erdvėse ir vis daugiau gyvūnų vežama per visą Europą, jie ten būna suspausti tose sunkvežimėse. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie riziką, kuri yra susijusi būtent dėl žemės ūkio intensifikavimo Europoje. Mes Niderlanduose matėme, kad dėl to e, kyla e, daug atsparumo antimikrobiniams vaistams atveju. Norėčiau e, sužinoti, ar jūs nemanote, kad šiam žemės ūkio sektoriui reikėtų sustabdyti subsidijas. Ponas Kaputo, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui ne tik už tai, kad lankosi pas mus šiandieną, bet ir dėl jo požiūrio kurį jis pasitelkė, vesdamas diskusijas, dialogą su Europos parlamentu. E, jau plenarinės sesijos metu mes diskutavome apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas praėjusios plenarinės sesijos metu. Na ir mes susitiksime ateityje ir aptarsime, aptarinėsime ir toliau šią didžiulę problemą. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimų apie atsparumą antimikrobiniams vaistams. Norėčiau pritarti kolegiai Polsen ir užduoti, užduoti porą klausimų tam, kad suprasčiau, ką komisija, kur link komisija eina. Mes žinome, kad buvo parodyta, kad neigiamą poveikį daro antibiotikai. Norėčiau sužinoti, ką komisija mano apie tai, kad e, reikėtų atsakingai vartoti bent tuos antibiotikus, kurie yra labai dažnai naudojami žmonėms. Antras klausimas. Norėčiau paklausti, ar komisija E, stengsis išvengti situacijos, kai veterinarijos gydytojai gali padavinėti vaistus, nes ES kai kuriuose šalyse tokiu atveju būna. Danijoje, pavyzdžiui, buvo e, nustatyta, kad jau mažėja tokių vaistų pardavimų. Dėkoju. tikrai norėčiau paprašyti pasisakyti trumpai. Dabar ponia Mil, ponas, ponia Miller. Ponia Miller. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Norėčiau paklausti apie planavimą. Ką komisija mano apie galimybę ženklinti klonuotų e, gyvūnų kilmę? kalbant apie eksportavimą ir taip pat kalbant apie darybas dėl TTIP. Taip pat norėčiau paklausti, ką ketinate daryti dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų ateityje, ypač kalbant apie invazinės rūšis, pavyzdžiui, vyšnių musės atveju. E, mums reikėtų fitosanitarnių priemonių, kurias galėtume e, naudoti reikėtų pakalbėti galbūt apie budrumą ir ką jūs, kokių jau yra žinių šioje srityje. Ponas Jara, dėkoju. Norėčiau pateikti porą klausimų. E, norėčiau paklausti dėl augalų apsaugos priemonių. Pavyzdžiui, nėra nikotinoidai. Mes turime jau poveikio vertinimą Ir um, norėčiau sužinoti, kas buvo, kokie buvo rezultatai e, to poveikio vertinimo. Ar rezultatai bus pateikti ūkininkams e, artimoje ateityje, ar jie galės naudoti tas medžiagas? Na ir taip pat dėl antibiotikų trumpai norėčiau paklausti, ką manote apie apie rezervinius antibiotikus. Ar jie turėtų būti naudojami ne tik žemės ūkėje? Dėkoju, ponia Hoibuš. Dėkoju, komisijos nary. Dėl gyvūnų apsaugos Norėčiau paklausti, ar DG Sanko departamentas, kuris dirba šios rytimi, bus panaikintas? Ar dėl to gyvūnų apsauga bus didesnė, ji bus užtikrinta geresnė? Na, o dar dėl GMO. Buvo atliktas naujas tyrimas Dėl kukurūzų GM 1507 ir buvo kalbama apie poveikį e, net kelių kilometrų spinduliu. Ar tikrai reikia naujo poveikio vertinimo? Taip pat, kalbant apie šių kukurūzų e, autorizaciją, leidimą auginti, e, ar, jie, ar jis bus e, išduotas? Ir ar kalbėsime taip pat apie kokias nors naujas taisyklės EFSOje? Dėkoju, ponas Bogovič. Dėkoju, komisijos nary. Norėčiau pasakyti, kad šie metai yra labai svarbus diskusijoms, daryboms dėl TTIP. Dėl to norėčiau užduoti Jums būtent klausimą apie šią apie šį transatlantinės priekybos susitarimą. Yra daug kritikos dėl skaidrumo stokos. Už uždarų durų yra analizuojama daug dokumentų. Jūs minėjote, kad kalbant apie sveiką maistą, kompromisų negali būti. Ar tai reiškia, kad kai TTIP jau įsigalios Europoje, nebus mėsoje naudojami augimo hormonai ir antibiotikai. Na, o dėl pesticidų. Ar jūs manote, kad čia srityje bus pokyčių, kalbant pavyzdžiui apie RML? Ir kaip mes nustatysime, kurie pesticidai gali būti naudojami Europoje ir kurie ne? Ar aukšti standartai išliks? nes Europa yra nusistačiusi aukštus standartus praeityje. Aš klausiu to, todėl kad bijau, kad jeigu mes labai aiškiai ir atsakingai nepriimsime sprendimų šioje srityje, e, TTIP galbūt e, nebus sėkmingas susitarimas. Aš manau, kad Europos vartotojus reikia patikinti, kad standartai nesumažės, jie išliks aukšti. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Oazo. Pone pirmininkė, kalbant apie maisto saugumą, turime nepamiršti ir laisvės. Pastraisiais metais matėme, kad kilo daug maisto skandalų, dėl to, kad buvo taikoma perdėm liberali ideologija. Ir tai nėra, nėra naudinga niekam. Yra perkami, gaminami pigus produktai kokybės sąskaita ir panašu, kad mūsų reglamentai kaip ir yra neblogai taikomi šioje srityje, tačiau yra daromas spaudimas e, vartotojui, kuris yra verčiamas valgyti nebūtinai patį pačios aukščiausios kokybės maistą. Taigi mes turime e, kalbėti ir apie tai, kad turime atsisakyti tos vieningos rinkos, kurios nenori ES žmonės. Mes turime panaikinti tuos bendrus sprendimus ir mes turime galvoti ne tik apie pelną, nes tai iš tiesų kelia grėsmę maisto saugumui ir kokybei. Ar nemanote, kad atėjo laikas keisti tą politiką? Ačiū. Dziękuję, pan poseł Tarabella. Dėkoju, ponas Tarabella. Jūs, ponė komisijos nariai, pakel... iškelite labai daug svarbių klausimų. Aš norėčiau e, paminėti keletą. Kilmės šalies e, e, ženklinimas ir, kalbant apie maisto, e, mėsos produktus, tačiau yra, yra tokie iš anksto pusfabrikačiai pagaminti su, maistos, su mėsos produktais. Jūs taip pat minėjote ir studijas atliktas maisto pramonės rytyje, tokių studijų buvo atlikta ir Prancūzijoje. Ir mums susidaro įspūdis mums Strasbūrė, kad tas atsparumas, apie kurį kalbame, dažniausiai yra atsižvelgiama tik tai į pramonės interesus, bet ne vartotojus. Toliau, klauningas. Buvo kalbama e, visai neseniai, kad tai yra rizikinga, kad kyla grėsmė gyvūnų gerovė ir panašiai, ir niekas nenori to klonavimo. Taigi, kodėl komisija negali aiškiai ir drąsiai pasakyti, kloni, kl, klonuotų produktų mes nenorime. Tai būtų geresnio reglamentavimo dalis, tai būtų pats geriausias, geresnis reglamentavimas, koks tik tai yra įmanomas. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisijos nariai, kad atvykote, turiu keletą trumpų klausimų. Sėklų reglamentas yra atsiimtas e, suprantama, tačiau ar yra naujas planas dėl pasiūlymo dėl sėklų reglamento, ar ką nors apie tai žinote, ar galėtumėte mus apie tai informuoti? Ir dar norėčiau jums priminti, kad maisto grandinėje egzistuoja tam tikri standartai ir negalime daryti jokių nuolaidų maisto e, saugumui. Aš džiaugiuosi, kad būtent tuos žodžius jūs pasakėte, jūs laikotės tikrai labai griežtos pozicijos ir mes turime vieni kitus palaikyti ir apginti mūsų aukštų standartų šioje srityje. Dėkoju. Ačiū, ponas Andrew. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo paliesta daug svarbių klausimų ir aš norėčiau paliesti du klausimus. Pirmiausia, susiekamumo e, klausimas, kilmė šalies ženklinimas mėsos produktų srityje, nes dabar 90 procentų vartotojų būtent nori, kad būtų paženklinta kilmės šalis. Aišku, tai gali būti susijęs su tam tikrais kaštais ženklinti mėsą pusfabrikačiuose. 12 metais buvo pateikti komisijos duomenys? Ar jūs neketinate rengti naujos studijos? Tokiu būdu suteiktumėme daugiau pasitikėjimo vartotojams. Ir dar vienas dalykas, e, grįžtu prie Xylella fastidioza bakterijos. Ar yra tikrinami augalai, kurie yra importuojami į Europos Sąjungą? Ar komisija neplanuoja keisti strategijos dėl patikrinimo Europos Sąjungoje? Jeigu ši bakterija jau atvyko į Europą. Ir galiausiai gali kilti samyšis, jeigu ta bakterija e, kažkaip susimašys su mūsėmis. Tada dar gali būti daugiau problemų. Pone Šrajer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui už dėrybas. E, su Rusija. E, Dėl antibiotikų mums pavyko sumažinti per pus antibiotikų naudojimą Niderlanduose. Tačiau ūkininkai iš tiesų bando naudoti kiek galima mažiau antibiotinių medžiagų. Ir epidemijų rizika, aišku, dėl to yra išaugusi. apie tai turime kalbėti gyvūnų apsaugos teisės aktuose. Mes turime taip pat pagalvoti ir apie padarinius žmonių sveikatai. Tai yra svarbi dilema. Gyvūnų sveikatos organizacijos skelbia, kad negalima leisti gyvūnams mirti jų negydant. Taigi, koks geriausias sprendimas, kokia įmanoma čia būtų pasiekti pusiausvyrą, kad būtų atsižvelgiama į visų interesus. Ačiū, pane Melio. Dėkui e, komisijos nariai, kad atvykote pas mus. Aš ypač norėčiau Jums padėkoti už labai detalius komentarus. Tikrai ačiū už juos. Turiu porą klausimų. Pirmasis apie atsparumą antimikrobiniams vaistams. Vokietijoje egzistuoja labai griežta stebėsenos sistema, pagal kurią mes ir sužinome, kuris gyvūnas ir kur yra gydomas antibiotikais. Ar komisija neplanuoja pritaikyti tokios sistemos visoje Europoje? Jeigu tą padarytumėme, tuomet galima būtų Europinė sistema ir galėtumėme greičiau sureaguoti. Toliau kalbant apie GMO. Jūs pats dalyvavote dėrybose, dėkoju Jums už tai. Ir galiausiai, aš manau, pasiekėme neblogą sprendimą su tuo optautu. Tačiau yra problema dėl ekologinės žemdirbystės ir GMO pašarų. Ar jūs neketinate numatyti tikrinimų arba ženklinimų šios įtyje? Kokia yra komisijos pozicija apie tai? Pona Sebastija. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, norėčiau trumpai pakalbėti apie gyvūnų gerovę. Ne visos valstybės narės įgyvendina reglamentus dėl gyvūnų skerdyklų. E, Keulių skerdime yra naudojamos atitinkamos medžiagos, kurios kelia problemų. Ar komisija nekitina peržiūrėti skerdimo procedūrų, toliau dėl transportavimo, kiek valandų e, per, e, numatoma transportuoti gyvūnus. E, jos tas skaičius valandos auga ir 8, 8 valandos dabar buvo nustatytos. Dabar man labai neramu dėl ksilela fastidijoza, taip pat e, neramu ir dėl to, kad citrusinius vaisius tai gali paliesti ir mes, mums labai neramu dėl citrusinių vaisių, kurie atvyksta iš Afrikos ar jūs neplanuojate uždrausti produktų, kurie atvyksta iš tų šalių, atvežami iš tų šalių Europos Sąjungą? Ar tai nebūtų toks pirminis žingsnis, kurio reiktų imtis, bandant užkesti kelią šios bakterijos sklaidai? Ponas Dortmund. Ačiū komisijos nariai. Turiu klausimą dėl TTIP. Aš lankiausi Vašingtone su aplinkosaugos komitetu praeitą savaitę ir vienas klausimų, kuris buvo aptariamas buvo tas, kad amerikiečiai nežvelgia į mus į, kaip į visą Europos Sąjungą, tiesiog bando surasti kelią į individualias valstybės narės. Ypač kalbant apie jautienos importą, taip pat obolių importą iš kitų šalių. Ir čia ES tų skirtumų yra iš tiesų uh, labai daug, daugiau negu, kalbant apie JAF valstijas, pavyzdžiui, ar oboliai būtų iš Kalifornijos ar iš Vis Viskonsino valstijos. Na, o kalbant apie mūsų eksportą ir mūsų sistemos pripažinimą, tai yra esminis klausimas. Dėkoju. Pan posel Būda, atsiprašau. Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisijos nary, jūs kalbėjote apie apie patologijas, bakterijas, patogenus ir taip pat e, alyvmedžius paveikiančią bakteriją. Ar turite e, kokiu tai idėjų dėl mėlyno liežuvio lygos? Tai yra problema, e, kurie aktuali vakarų ir rytų Europoje. Jeigu komisija neįsikiš, tuomet nuostoliai išauks, ypač turint omenyje Rusijos embargą dėl to mūsų nuostoliai bus tik dar didesnė. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, labai atsiprašau, ponė komisijos nary, šiek tiek pavėlavau į posėdį ir aš labai norėjau jūsų pasiklausyti ir, na, vis tiek nusprendžiau pasinaudoti progą ir užduoti klausimą. Paklausti jūsų štai kokio klausimo. Tiesa, kad nelabai galėjau išklausyti to, ką jūs norėjote pasakyti. Komisija pateikė pasiūlymą 726 reglamento peržiūrai dėl veterinarinių vaistų kontrolės ir priežiūros. Ir ten daromas skirtumas tarp veterinarinių vaistų ir vaistų skirtų žmonėms. Ar nemanote, kad tai reiškia, jog atsiras mažiau saugių e, veterinarinių vaistų? O tikslai juk yra tie patys, kaip ir naudojant e, vaistus, skiriant vaistus žmonėms. Galbūt reiktų čia numatyti kokią tai specialią agentūrą veterinarinių vaistų sričiai, ar būtų įmanoma tą padaryti, nes nelabai supranta tuos dalykus ir patys veterinarai. Aš esu iš Ispanijos ir man labai dėl to neramu. Ir nėra aišku, kaip būtų su ta atskira agentūra ir kokie patikrinimai, kokia kontrolė būtų įmanoma ateityje. Ačiū, ponas Federlė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir komisijos narui, nariui Andriukaičiai, kuris tikrai daug kalbėjo apie atsparumą antimikrobiniams vaistams. Ir čia kyla tikrai labai daug svarbių klausimų, bet aš manau, kad reikia na, išplėsti ir pačią perspektyvą. Jūs kaip komisijos narys ketinate, kaip jūs ketinate reaguoti tarptautiniu mastu, nes yra labai daug veikėjų, kurie nori reglamentuoti antibiotikų naudojimą. ir kažin ar Europos sąjunga tą turėtų daryti. Mes matome, kad Pažindėjo ir Kinijoje iš tiesų tų antibiotikų yra naudojama ypatingai daug. Ir kaip jūs galėsite įtakoti tą tarptautinę diskusiją šiuo klausimu? Taip pat galvoju apie iniciatyvas kurti naujus antibiotikus ir priimti atitinkamus teisės aktus dėl tokių antibiotikų, kaip jūs ketinate derinti tas mokslinių tyrimų pastangas e, šioje srityje. Ačiū, ponai ir ponios, baigėme klausimų sąrašą. Dėkoju visiems, kurie uždavė klausimus. Visiems gal failių nedėkosiu. Taigi dabar e, žodis komisijos nariu, prašau. Ir dar vienas dalykas. Dėl ksilelos bakterijos. Galbūt apie tai galite kalbėti mažiau, nes mes iškart po to aptarsime šį klausimą. All, like say, I... Dėkuoju. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad e, per labai trumpą man skirtą laiką aš dėja ar, gal, e, ar galėsiu atsakyti į visus klausimus. nes e, dauguma atsakymų turėtų būti labai išsamus. Apie ksilelą bakteriją galiu Jums pasakyti, kad e, darbuotojai, atsakingi darbuotojai iš sveikatos generalinio direktorato galės vėliau su jumis aptarti išsameu e, šią problemą. Mes pasižymėjome visus klausimus ir jeigu jūs neprieštarautumėt, aš norėčiau į visus jūsų pateiktus klausimus atsakyti raštu, nes man taip pat labai svarbu yra išsiaiškinti, ką jūs manote, išsiaiškinti, kaip galima būtų kuo geriau su jumis bendradarbiauti, bendrauti. O dabar norėčiau pradėti nuo pradžios. nuo klausimo, kuris buvo susijęs su temomis, apie kuriuos kalbėjo ponas Des. Jūs kalbėjote apie atsparumą antimikrobiniams vaistams. Ir be abejo, kaip gydytojas, aš puikiai žinau, kad būtina kovoti su atsparumu antimikrobiniams vaistams. Tai yra nepaprastai svarbu. Tai yra tema, apie kurią da, aš nemažai ką išmanau. Ir aš manau, kad čia reikia kalbėti ir apie žmonės, žmonėms skirtus vaistus, bet ir apie veterinarijoje naudojamus vaistus ir apie. A, a, augalams skirtus preparatus. Aš manau, kad mums reikia e, visą apimančio požiūrio, kuris padėtų mums veiksmingai kovoti su atsparumu antimikrobiniams vaistams visoje grandinėje, nuo gyvūnų iki e, žmonių. Ir be abejo reikėtų rinkti duomenis, registruoti duomenis, visą informaciją apie tai, kaip yra naudojami tie antimikrobiniai vaistai tiek veterinarijoje, tiek e, e, gydant žmonės. Jūs žinote, kad šiuo metu yra peržiūrimas penkerių metų veiksmų planas, skirtas kovai su antimikrobin, aspromiu antimikrobiniams vaistams tas Apie tai buvo paskelbta vasario 23 dieną ir dar kartą noriu pasi, pakartoti, kad aš manau, kad labai svarbu yra surinkti išsame informaciją iš visų sričių, tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kaip antibiotikai yra vartojami gydant žmonės, gydant gyvūnus. Uh, Būtų labai gerai, jei mes, pavyzdžiui, galėtume kiekvienais metais parengti pranešimą, e, pareiškimą apie e, sveikatos būklę e, visoje Europos Sąjungoje. Galėtumėme susitarti dėl temų, dėl rodiklių. Tarptų temų galėtų būti atsparumas antimikrobiniams vaistams ar lėtinės lygos ir tuomet galėtume susidaryti bendrą vaizdą tam, kad išsiaiškintume, kokia konkrečiai yra situacija, tam, kad išsiaiškintume, kaip galima būtų ją reaguoti, kaip galima būtų mažinti e, antibiotikų vartojimą. Ir čia reikia ne tik stebėsenos, bet reikia keisti metodologiją. Reikia uždrausti naudoti antibiotikus prevencijos tikslais, ypač veterinarijoje. Bet to reikia skatinti kurti naujus vaistus, ne tik antibi, antibiotikus. Reikia skatinti mokslinius tyrimus šioje srityje tam, kad surastume naujas priemonės, naujus vaistus. Ir be abejo būtų labai gerai, jei mes galėtumėme turėti visą informaciją, ten sudarytume bendrą vaizdą, galėtume parengti bendrą požiūrį, bendradarbiaudami ir su direktorato atstovais, ir su visuomeninės, visuomenės sveikatos atstovais, tam, kad visi bendromis jėgomis galėtume parengti bendrą veiksmų planą. Kai kas iš jūsų minėjote labai gerus pavyzdžius, pavyzdžiui, Vokietijoje, Niderlanduose, Aš mačiau labai e, pažangios praktikos pavyzdžių, kurie, e, e, kurie rodo, kaip galima rinkti duomenės apie visų antibiotikų vartojimą visuose ūkiuose. Ir tai be abejo leidži, leistų mums geriau valdyti situaciją. Ir gydytojų ligoninėse taip pat turėtų kartu su mumis suvienyti pastangas tam, kad mes visi parengtume surinktume visą informaciją apie bendrą vaizdą. Ir aš manau, kad reikia dirbti su konkrečiais gydytojais, su žmonėmis, praktikais, tam, kad veiksmingai reaguotumėme į atsparumą antimikrobiniams vaistams. Toliau buvo pateikt, ponas Vojcichovski pateikė klausimą. Jūs kalbėjote apie tyrimą dėl skirdimų. Taip, iš tikrųjų, pagal ES teisės aktus galima e, nesvaiginti gyvūnų prieš juos skerdžiant, jei tai daroma ritualiniais tikslais. Ir ES yra pasiryžusi gerbti e, religinių bendruomenių e, laisvę. Tai yra numatyta pagrindinių teisų hartijoje, tačiau be abejo mes esame įsipareigoti pat ir gyvūnų gerovės srityje. Ir 2012-2013 metų gyvūnų gerovės užtikrinimo strategijoje komisija įsipareigojo atlikti tyrimą apie tai, kaip galima būtų teikti vartotams informaciją apie gyvūnų svaiginimą. Ir tas tyrimas jau yra baigtas. Ir šiuo metu jo išvados, jo rezultatai yra nagrinėjami komisijoje. Ir nėra jokių e, įrodymų, kad ta išlyga e, naudo, e, pritaikoma dažnai. Dėja, duomenų šiuo klausimu trūksta, bet vienaip ir kitaip mums reikia rinkti išsamesnį informaciją apie tai. Toliau buvo pateiktas klausimas apie mūsų planuojamus veiksmus augalų sveikatos srityje. Pone Agijera Garcija uždavė klausimą apie tai, kaip patenka ksilelą bakteriją pas mus. Ir apie tai, kad mes neturėtumėme sumenkinti dėl e, augalų sveikatos apsaugos priemonių. Komisija yra numačiusi priemonės šioje srityje nu, ir yra numatyta jas taikyti aktyviai, plėtojant priekybos santykius su šalimis, kuriuose rizika yra didelė. Be to mes norime taip pat surasti gerai subalansuotą požiūrį į būtinybę sertifikuoti produktus, kurie atkeliauja iš trečių šalių. Ir tai takom bus ir augalams, ir, ir daržovėms, ir vais, vaisiams aš manau, kad mes turime aktyviai veikti, patys turime rodyti iniciatyvą. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse pasisakoma už, uh, uh, kur kas labiau tokia apribota da, uh, augalų importo sistema. Aš pasisakau už atviresnę sistemą ir aš manau, kad uh, Pagal dabartinį pasiūlymą yra akivaizdu, kad mes turime imtis iniciatyvos patys. Tai reiškia, kad tose šalise, kur yra de, de, rizikos, kad gali de, kilti kažkokių lygų, tose šalise e, santykiuose su tomis šalimis reikia imtis papildomų priemonių. Toliau klonavimas. Be abejo, Norėčiau pasakyti, kad mėsos ženklinimas, ypač tos mėsos, kurie yra gaunama, yra iš klonuotų gyvūnų, yra svarbus klausimas. Ir tas pasiūlymas atsižvelgia skirtingus interesus. Kartu e, mes suprantame, kad reikia laikytis ir tarp institucinio susitarimo klonuotų gyvūnų um, mėsos e, ženklinimas, e, tai yra pasiūlymas, kuris buvo pateiktas 2013 metais, tačiau jisai nebuvo patvirtintas. Buvo nuspręsta, kad reikia geriau panagrinėti, ar tokia priemonė būtų praktiška. Aš žinau, kad Žemės ūkio generalinis direktoratas e, pradėjo tyrimą apie maisto produktus pagamintus iš klonuotų gyvūnų ir uh, to tas tyrimas buvo atliekamas 2014 metais. Ir čia galima kalbėti, iš esmės negalima kalbėti nei apie gyvūnų da, gerovę, nei apie maisto saugą, nes iš esmės gyvūnai yra. A, a, tie gyvūnai dauginasi įprastiniu būdu. Ponas Tarabela, jūs kalbėjote apie kilmės šalies žymėjimą. Tai yra labai platus klausimas, kuris gali turėti labai toli siekiančių pasiekmių. Pagal dabartinę sistemą komisija privalo užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami atsižvelgiant į turimus duomenis. Komisija pasižymėjo Europos parlamento prašymą įvesti privalomą mėsos ingredientų žymėjimą ir parengiamieji darbai rodo, kad ši priemonė gali daug kainuoti ir tam tikrais atvejais ir operatoriams, ir priežiūros institucijoms bus užkrauta papildoma našta. Todėl komisija mano, kad reikia toliau svarstyti, kaip galima būtų surasti kuo geriau subalansuotą, adekvačią, adekvatų požiūrį į šį klausimą. Toliau, ponia Paulsen uždavė klausimus, kurie buvo yra susijęs su atsparumo antimikrobiniams vaistams. Pagal pasiūlymą ES gali imtis priemonių prieš patogenus, kurie susiję yra su, kurie gali sukelti atsparumą antimikrobiniams e, vaistams. Imdamiesi iniciatyvos, ypač prevencijos sritise, mes norėtume užtikrinti, kad būtų geriau naudomi veterinariniai vaistai, ypač tie, kuriuose yra antimikrobinių veiklių medžiagų. Bet reikia nepamiršti, kad šis pasiūlymas yra tik tai vienas, e, viena iš turimų priemonių. Kova su atsparumu antimikrobiniams vaistams yra nepaprastai svarbi tema, kuri apima ir e, farmakologinį budrumą ir e, kitas sritis. Ir Šį galima būtų kalbėti apie vitamininių vaistų reglamentą. Kai kas iš jūsų minėjote, kad mes turėtume tarptautinių lygmenių skatinti diskusiją apie atsparumą antimikrobiniams e, vaistams. Aš visiškai E, jums pritariu. Taip, mes negal, negalėsime įveikti šio atsparumo, jei nesimsime veiksmų pasaulinėje sveikatos organizacijoje. Jei nedirbsime su e, kitomis e, pasaulinėmis organizacijomis, kurios užsieima gyvūnų gerovę, Ir čia, kai kalbame apie trečiasias šalis, apie Kiniją, pavyzdžiui, apie Argentiną, apie Braziliją, apie Junktinės Amerikos valstijas, čia be abejo turime nepamiršti, kad reikia, plėtojant santykius su šiomis šalimis, nuolat kelti šią temą. Reikia nuolat kalbėti apie šios klausimus. Reikia pabrėžti, kad mūsų saugos standartai yra aukščiausi pasaulyje. Ir sveikatos, pasaulio sveikatos organizacijos lygmenių gegužės mėnesį vyks konferencija, kurioje bus kalbama kaip tik apie svarumą antimikrobiniams vaistams. Ir aš norėčiau Jums pranešti, kad mes atidžiai stebėsime, apie ką bus kalbama tame renginyje ir galvosime, kaip galima būtų sutelkti visus interesuotų šalių pastangas tarptautinių lygmenių. Toliau, tarptautinė prie, e, priekybos investicijų partnerystė, TTIP. Ir ką galima būtų pasiekti dėrybose su JAV. Na, čia be abejo, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes net ir negalime dėrėtis dėl savo standartų, nes dėl jų tiesiog negalima dėrėtis. Mes net ir neketiname e, diskutuoti, ar tinkami yra mūsų maisto saugos standartai. Bet ir suprantame, kad JAF negali traktuoti visos ES kaip bendros vienos sąjungos. Mes tą matome, kad JAF sunku yra mūsų būtent taip traktuoti, tačiau tai yra nepriimtina. Mes esame viena ES ir Netinkama yra tai, kad JAV stengiasi kreiptis į atskiras valstybės narės. Tai pakenks mūsų bendrai rinkai, tai sužlugdys mūsų bendrąją žemės ūkio politiką ir sumenkins mūsų bendrus standartus. Taigi mes, kai kalbame apie fitosanitarinės priemonės, stengiamės daryti viską, kad užtikrintume, kad būtų taikomi patys aukščiausi standartai. Stengiamės paaiškinti JAV, kad mūsų standartai, tai yra visos ES standartai, yra tas kertinis akmuo, atsiremdami į kurį mes turėsime toliau tęsti darybas. Taip pat buvo kalbama ir apie sėklų uh, dokumentus. Komisija vasario mėnesį 2015 metai atsijėmė dokument, pasiūlymą dėl augalų dauginamosios medžiagos. Kaip 2007-2008 metais buvo atliekamas vertinimas, buvo manoma, kad toks dokumentas pasiūlymas gali būti reikalingas. Tačiau kai kurios nevyriausybinės organizacijos pasisakė prieš tokį dokumentą dėl to, kad jis e, joms pasirodė, kad jos buvo pernelik nelankstus ir galėjo pakengti tam tikro, tikroms tradiciniams ūkininkavimo formoms. Aš manau, kad mes turime dėrėtis su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis apie tai, kokių, e, kokio reglamentavimo mums reikia dauginamos, augalų dauginamosios medžiagos klausimų. Ir čia gali būti du pasiūlymai, du sprendimai. Pirmiausia, galima būtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų sugrįžti prie ankstesnio komisijos pasiūlymo ir galima būtų peržiūrėti, pakeisti kai kuriuos straipsnius tam, kad galima būtų geriau įvertinti tų straipsnių poveikį. Arba galima būtų kurti naują koncepciją ir todėl būtų atliekamas naujas poveikio, tos naujos koncepcijos poveikio vertinimas. Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad tokiam darbui prireiks e, pustrešių metų. Grifosidai. Savaitgalį žiniasklaidoje buvo rašoma apie e, vėžio tyrimo e, tarptautinės organizacijos buvo nusprę, nus, kad ta organizacija nusprendė įtraukti glifosidus į kancerogeninių medžiagų sąrašą. Ir ta, tie glifosidai e, yra kai kurių genetiškai modifikuotų organizmų sudėtyje. Šiuo metu uh, vykdomas e, šių pesticidų vertinimas, kuris turėtų e, ir dabartin, dabartinis autorizavimas šią medžiagą galioja iki šių metų rugsėjo 31 dienos. Ir iki rūpiučio mėnesį turėtų būti baigtas e, šios medžiagos vertinimas. Pranešėjas iš Vokietijos parengė labai išsame informaciją kuri rodo, jog ši medžiaga neturėtų būti klasifikuojama kaip kancerogeninė. 2016 metais bus vykdoma galiojančių teisės aktų peržiūra. Toliau nikotinoidai. Nenumatyta rengti jų poveikio vertinimo. EFSA paskelbė viešą kvietimą teikti informaciją. Ir tik po to, kai bus atlikta visos turimos informacijos analizė, mes priimsime sprendimą dėl to, kokį žingsnį reikės žengti toliau. Gyvūnų gerovė ir antibiotikai. Daug ką galima būtų pakeisti nacionaliniu ligmeniu. Aš pats lankiausi Niderlanduose viename pažangiame ūkėje, kuriame ribojamas yra antibiotikų vartojimas. Ir tai yra pavyzdys, apie kurį reikia pasakoti kitiems ir tuo pavyzdžiu galės sekti ir kiti ūkininkai. Taip pat norėčiau dar kartą pakartoti, kad aš esu pasiryžęs atsakyti į visus kitus klausimus raštu. Atsiprašau, gerbiamasis komisijos nary, dėkoju Jums, Jūs atsakėte e, labai išsamei į daugybę klausimų. Taigi, Jei bus nu, norinčių, kad jūs atsakytumėte jų klausimus raštu, tai taip, bus puiku, jeigu jūs tai galėtumėt padaryti. Mes žinome, kad mes galime kreiptis į komisijos narius su klausimais ir labai gerai ir džiaugiamės, kad už mūsų sritį atsakingas komisijos narys yra labai atviras, yra pasiryžęs mumis atvirai, nuoširdžiai bendrauti. Labai jums dėkoju. Buvo paminėta daugybė labai svarbių klausimų, svarbių temų. Uh, kurios yra aktualios ypač dabar, kai mes turime daugybę iššūkių tiek rytuose, tiek vakaruose. Žinome, kad vyksta ir dėrybos dėl varių susitarimų. Taigi mums rūpimų klausimų, diskutuotinų klausimų yra labai daug ir mes tikimės, kad mes ir ateityje galėsime su jumis nuoširdžiai atvirai bendrauti. O dabar aš manau, kad mes galime baigti. De, de, nagrinėti šį darbo atvarkės punktą. Dar kartą Jums dėkoju ir Jums net skelbiu vienos minutės per traukėlę. Przechodzimy do punktu piątego. Wystąpienie komisji w sprawie. No kągi, o dabar aš siūlau pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto. Atsiprašau, Pone Naichel, norėtų pasisakyti, ar ne? Prašau. Gerbėjai ponai ir ponios, mes, e, mūsų pertraukėlė jau baigėsi. Pone Noichul. Ačiū pirmininkė. Aš kreipiausi į jūs ir ponę Kjostinger su prašymu. Pone Kostinger yra pranešėja atsakinga už miškininkystės strategiją. Aš esu šešėlinė pranešėja. Tam pranešimui parengta yra labai daug, daug pakeitimų. Ir manau, kad mes turėtume geriau koordinuoti savo darbą, nes viską suderinti šiek tiek užtruks. Ir aš norėčiau kreiptis į ponę Kostinger ir paklausti, ar galima būtų atidėti balsavimą, kuris pagal dabartinį planą turėtų vykti ketvirtadienį. Jei tai galima būtų padaryti, tuomet e, man tai labai palengvintų e, mano darbą ir ko gero ne aš vienintelė tokia esu. Gerbiamoji ponė, tai ne nuo manęs priklauso. Galioja tam tikra tvarka. Ir pagal tą tvarką du, mažiausiai du parlamentarai turėtų pritarti jūsų prašymui. Kas pritarė šiam prašymui? Pakelkite ranką. Taip, gerai, matome, kad yra du žmonės tikrai. Keturi panašu, kad pritarė jūsų prašymui. O ką koordinatoriai mano? Nes koordinatoriai čia turėtų mums paaiškinti, ką jie apie tai mano. Pone Kiostinger, prašau. Ačiū, ačiū pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino tai, kad ponia Neuchil nesugebėjo susitvarkyti su savo darbu. Nes strategija buvo paskelbta dar 2013 metais. Praeitoje kadencijoje parlamentas neturėjo pakankamai laiko tam, kad galėtų paskelbti savo, pareikšti savo nuomonę. Ir mes pradėjome dirbti dar rugsėjo mėnesį. Taip, pateikta yra 460 e, pakeitimų. Bet norėčiau Jums priminti, kad tai yra savo iniciatyva e, rengiamas pranešimas. Ten yra teisėkuros pranešimas. Socialistų šešėliniai pranešėjai dalyvavo nuo pat darbo pradžios. Ir mes sugebėjome susitarti dėl 29 su. Ir aš manau, kad uh, tai tikrai yra ne, ne, neprastas rezultatas. Todėl aš siūlau balsuoti taip, kaip yra numatyta Iki praeitos savaitės penktadienio galima buvo pateikti savo pakeitimus. Ir socialistai pateikė 20 pakeitimų. Mes tengiamės juos visus atsižvelgti. Mes tengiamės atsižvelgti į ponios Neuhil nuomonę. Ir aš manau, kad mes turime parengti tokį pranešimą, kuriame visi argumentai būtų išdėstyti aiškiai, tam, kad galima būtų jį lengvai suprasti. Ir aš norėčiau paraginti kolegas balsuoti rytoj. Ir aš tikiuosi, kad mes visi kad gali, jūs visi galėsite man pritarti, kad mes esame dėkingi sekretariato darbuotojams, kurie dirbo labai tamtai, patirdami didžiulį spaudimą. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad mes nekalbame apie teisėkuros dokumentą. Aš manau, kad tiesiog parlamentas jau turėtų paskelbti savo poziciją dėl ES miškininkystės pozicijos. Norėčiau padėkoti poniai Kioslinger už tikrai jos puikiai atliktą darbą, e, ataskaitos e, e, projektas, kurį aš gavau, tikrai yra labai geras ir subalansuotas. Per pastarąsias savaitės mes intensyviai bendradarbiavome ir siekėme kompromiso. Mes dažnai susitikdavome ir įdėjome daug darbo. Na ir rezultatą turime. Uh, E, tekstas suprantamas ir, kaip sakiau, e, gerai subalansuotas. Aš nenoriu tam prieštarauti, na ir jeigu mes balsuosime rytoj, tai gali būti sprendimas. Mes e, jau daug bendradarbiavome, esame pasirengę. Kai kurie aspektai dar nėra išspręsti, bet tikrai balsuoti galime. Ponios ir ponai, rytoj mūsų posėdis prasidės sustikimu su komisijos nariu Hogan. Manau, mes visi dalyvausime, taigi prieš sustinkant su komisijos nariu mes balsuosime dėl šio klausimo. Dėkoju, ponė Köstinger. Turėčiau tik vieną klausimą dėl procedūros, dėl tvarkos. Ar galima posėdžio metu e, pateikti prašymą pavėlinti, vėliau aptarti kokį nors klausimą, nes e, visi žinojo, kada yra numatyta balsuoti, buvo daug su tą klausimų ir man gana keista, kad mes perėsime prie balsavimo. Sekretoriatas nuveikė tikrai daug, mes žinome, kiek turėjome laiko. Nemanau, ar balsavimas pasikeis iki ketvirtadienio. Mes pasitelkime idiosinkratinį požiūrį į demokratiją. Manau, kad mes visi pasirengę balsuoti, kai buvo sakyta, kai buvo nuspręsta anksčiau. Dėkoju. Ką sako sekretoriatas? Dėkoju, ponė Piringė, atsakydamas į ponios Kisinger klausimą, aš galiu pasakyti, kad 94 paragrafo 4 dalis e, numato galimybę paprašyti atidėti balsavimą e, prieš pat balsuojant. Plenarime posėdėje yra remiam e, taikoma šitą tvarką ir trys parlamento nariai pritarė šiam prašymui ir dabar mes galime uh, matome, kad nesudrėma dėl to, ką reikia daryti, tai reiškia, kad, kad galima būtų balsuoti dėl to, ar reikės balsuoti. Ir, pažiūrėjau, rytoj 9 val. galima būtų surinkti balsavimą, dėl to reikės 12 val. balsuoti dėl savo pozicijos, dėl šios strategijos. Pišė, žinome, pus... Pone Nočel nepaprašė žodžio, taigi manau, kad e, procedūrinis klausimas aiškus, dėkoju. Mes, mums buvo pateikta papildomos informacijos. Taigi dabar perikime prie penkto darbo atvirkės punkto komisijos pranešimas apie bakteriją Hilelę Xylella fastidiozą. Norėčiau suteikti žodį e, komisijos atstovams. Ir norėčiau paprašyti kalbėti neilgai, todėl kad e, mes jau daug informacijos esame gavę šią temą iš komisijos. E, būtent Pristatykite informaciją trumpai, dėkoju. Kas atstovauja komisiją? Ponas Fliu, prašau. Dėkoju pirmininkė, ponios ir mm, ponai. Komisija jau yra atkreipusi jūsų dėmesį apie į šią lygą, jau esame pateikę ir iliustracijų, paveikslėlių būtent, kaip ši lyga paveikia augalus. Uh, Ši lyga pirmą kartą Europoje. E, Pirmą kartą pasiekė Europą ir dabar nuo jos daug, yra daug žalos Apulijos regione Italijoje. 2000... 2013 metais palio mėnesį komisija kreipėsi dėl e, šios lygos ir komisija ėmėsi skubios, skubių e, priemonių 2013 metais. 14 metų Liepa buvo e, padaryti pakeitimai, būtent šiose priemonėse buvo ribota importas kai kurių augalų į Europos Sąjungą ir buvo priimta priemonių taip pat dėl infekuotų augalų naikinimo. Mes gavome informaciją taip pat iš e, EFSOS. E, komisija yra atlikusi du auditus, e, juos vykdė maisto ir veterinarijos biuras 2014 metais. Paskutinė, paskutinė patikra buvo lapkričio mėnesį 2014 metais. Nustatymą, kad situacija tikrai pablogėjo lyginant su 14 metų vasario mėnesio patikra. Mūsų priemonėmis siekiama um, naikinti šią lygą mm, kompetitingos institucijos nori apriboti, nu, bet kompetitingos institucijos siekia tik apriboti e, šią ligą. Ir nedaug e, infekuotų alyvmedžių buvo e, sunaikinta. Neseniai e, buvo atrastas dar vienas šios lygos e, žydinys. E, tai ir buvo kitoje vietoje negu e, pirmą kartą. Brin, tai buvo Brindisi provincijoje ir buvo nustatyta, kad ši lyga juda e, iš tų vietų, kurios, kurias jį paveikė pirmiausia. Lyginant su kitų 13 metų pranešimu, prie to EFSUS pranešimo e, ji paskelbė dar vieną dokumentą ir e, įtraukė į tą dokumentą taip pat ir vynogės, citrusinius augalus. Į dokumentą yra įtraukta 200 rūšių. Tai yra daug daugiau rūšių, nes dabar mes kalb... iki šiol kalbėjome tik apie devynes iš jų. ši lyga Europoje dar, nėra, dar nepaveikė citrusinių ir e, vaisių ir vynogių. E, tyrimas tęsiasi ir e, Italija informavo apie įvairias priemonės, joms reikia daug finansavimo. reikėtų vis dėlto klausti, ar tų lėšų užteks, tų priemonių užteks lygos plitimui. Mes kontakt, palaikome kontaktus su Italijos institucijomis ir ieškome geriausio sprendimo. Per keturias savaitės buvo numatyta trys susitikimai su Italijos institucijos atstovais. Remiantis naujausiais duomenimis ir EFSOS ataskaita, Mes dabar e, pergalvojame savo priemonės, nepaprastosios e, padėties priemonės ir potencialus e, potencialus lygos pernešėjai, jų sąrašas auga. Įtraukime taip pat ir potencialius lygos pernešėjus. Taip pat įtraukėme ir priemonės, e, e, pervežimo ribojimo priemonės, e, pasitelkėme atsargumo priemonės. Su valstybėmis narėmis vyksta techninės diskusijos, jos vyks šios savaitės pabaigoje ir rems, remiantis jų rezult, rezultatais mes balsuosime dėl griežtesnių priemonių balandžio mėnesį. Buvo iškelta daug klausimų, komisija negalėjo viską atsakyti dėl, dėl laiko trūkumo. Vienas iš šių klausimų buvo apie mokslinius tyrimusius. Buvo paprašyta įtraukti Lilahai į prioritetinį sąrašą Vis dėlto tai dar reikėtų patvirtinti. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl kompensavimo. Mūsų esamose teisės aktuose nėra numatyta kompensavimo ūkininkams skiriamo kompensavimo kuris e, nėra susijęs tik su augalų naikinimu. naikinimu. Nėra kol kas numatyta ilgalaikių e, nuostolių padengimo. Taigi, analizuosime šį klausimą ir kitus klausimus, kurie galėtų iškilti. Dėkoju. Dėkoju. Esu tikras, kad klausimų bus. Jau septyni nariai paprašė žodžio. Norėčiau paraginti kalbėti trumpai. Pone Heres Garcia, dėkoju. Pirmininkė, jau nuo 2012 metų mes analizuojame šį klausimą ir atrodo, kad situacija blogėja. Ūkininkai vis labiau susirūpinę. Prieš savaitę aš buvau Kordoboje. Uh, kur mane pasikvietė Žemės ūkio asociacija. Ir iš Kordobos grįžau susirūpinusi. Norėčiau Jūs informuoti, kad visi Kordobos ūkininkai yra susirūpinę dėl šios bakterijos, dėl to, kad e, Italijoje jau yra daug problemų susijusių su šia bakterija, bet pavojus kyla visam e, viduržėmio jūros regionui. E, Mes pradėjome analizuoti šį klausimą 2012 metais, bet nepakankamai rimtai yra kovojama su šia problema ir dėl to ji dar nebuvo įveikta. Mes nepakankamai daug dėjome pastangų šioje srityje. Komisija sako, kad Italijos pastangų neužtenka, bet norėčiau pasakyti, kad komisija sakė, kad e, nuo 2000 iki 2007 metų e, į Europos Sąjungą buvo importuota 150 milijonų rūšių augalų, kurie gali būti būtent paveikti šios bakterijos reikia vengti tokių proveržių, kaip pavyzdžiui, ksilela fastidioza proveržis. Norėčiau paklausti, ką komisija daro tam, kad ši bakterija neplistų visoje Europos Sąjungoje viduršėmios jūros regione. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes susidurėme su fitosanitarinė problema ir vėlgi kyla augalų importuojamų į ES kontrolės klausimas. Mes su pono Andriukaičio komisijos nariu apie tai kalbėjome. Tai nėra naujas reiškinys, mes rankstinėje kadencijoje, kai buvo parengtas atinkamas pranešimas, apie tai kalbėjome ir vyko tuomet diskusijos aptarinėjant tą pranešimą ir tose diskusijose aš tikrai pasmerkiau netinkamą kontrolės sistemą, kuri vis dar galioja ir kuria tikrai nėra uh, apsaugoma pakankamai, ar iš vis nėra apsaugoma Europos teritorija nuo kitų e, kenkiančių organizmų patekimo į ES iš trečiųjų šalių. Aš manau, kad Europos komisija turi peržiūrėti veikiančią kontrolės sistemą ir pateikti teisėkuros pasiūlymą. Ir taip pat tose diskusijose aš e, pateikiau pakeitimą ir tam pasiūliau, kad būtų įdėkta nauja prevencinė kontrolės sistema, kad būtų geriau valdoma rizika kad tai atitiktų tarptautinės augalų apsaugos normas, sanitarnės, fitosanitarnės e, PSO pripažintas normas. Ir aš norėčiau iškelti du klausimus e, komisijai. Ar komisija vis, tu, vis dar laikosi tos e, įprastinės logikos ir toliau taiko tą kontrolės strategiją, kuri neduoda jokių rezultatų. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl kompensacijų kaip jūs kon labai konkrečiai ketinate kovoti su šia, e, su šia bakterija Xylella fastidioza ir kaip kovosite su ja, kai ta problema taps ypatingai aktuali, kai jis sumiš su tam tikromis muselėmis, kurios puola tokius augalus. Ir tada iš tiesų situacija bus dar sudėtingesnė ir dabar, pažiūrėjau, amoniako naudoti e, kaip herbicido nėra leidžiama. Dėkoju e, komisijos atstovui už e, pristatymą. Prancūzijoje tam tikra teritorija irgi nukentėjo, ne alitmedžiai konkrečiai nukentėjo, bet mes žinome, kad ši bakterija persiduoda ne tik į ir vynoginus bei citrusinius vaisius. Ir e, dėl vynoginų, e, pavyzdžiui, Korsikoje mm, yra nustatyta tokiu atveju, tai aišku yra sala, tai lengviau viską pažaboti, sureguliuoti e, tą problemą, tačiau, kaip sakė ir kiti kalbėtojai, esant tokiai situacijai labai svarbu sureaguoti skubiai. Ir ar komisija yra parengusi kokį tai sprendimų kalendorių. Dėkoju. Gera. Gracias, señor presidente. Eh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Rand kalbėjo, kad yra iš Kordobos, aš irgi iš to paties regiono ir mūsų regione auga labai daug alyvmedžių ir tie alyvmedžiai iš ties yra labai svarbus kaimų ekonomikai Andalusijoje. Taigi mums labai neramu dėl susikloščiusios padėties. Panašu, kad niekas nėra daroma, kad būtų sukontroliuota ir pažabota ši lyga. Ir tai aktualu ne tik mano regionui, bet ir kitoms Europos vietoms. Tai reiškia, kad komisijos taikomos priemonės likščiolai nebuvo veiksmingos. Ir aš norėčiau paklausti, apie kokias priemonės kalbate dabar jūs, nes panašu, kad e, ta lyga pateko į Europą per Rotterdamo uostą. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu, kad komisija padarytų didesnį spaudimą. Aišku, tad tuos patikrinimus turi atlikti nacionalinės institucijos, tačiau turime sugriežtinti patikrinimus tam tikrose uostuose. Uostuose, per kuriuos daugiausia ir patenka lygos, e, augalų medžiagų lygos. Jeigu Niderlandai būtų atlikę tokius patikrinimus, tai galbūt mėme to išvengę, aišku, galiausiai padarinius jau čia visos valstybės. Ponas Kaputa. Dėkuoju, pirmininkė. Ksilelė fastidijoza kelia didžiulį pavojų, naikina viso Apulijos regiono dirlių. Aš išklausiau komisijos pasisakymą bet e, norėčiau paraginti komisiją labiau koordinuoti veiklą su valstybėmis narėmis, nes Italija ėmėsi veiksmų, bet e, šie veiksmai nėra suderinti su komisijos veiksmais, e, kaip tai sakė taip pat ir komisijos narys Andriukaitis. Manau, kad problema yra kontrolės fazėje. Pritariu kolegai, kad reikia pagreitinti sprendimų prieimimą komisijoje. Aš tai jau sakiau ir anksčiau. Gydytojai, analizuojant situaciją, ligonis gali netgi numirti tai tikrai gali būti labai, mm, susikostyti labai liūdna situacija daugeliui pietinių regionų. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie e, finansavimą. E, mums reikia galvoti ir apie ilgalaikės investicijas. Dėkoju. Pone Damato, E, dėkoju, aš esu iš Salento, iš Apulijos regiono. Atsiprašau, jeigu kalbėsiu ilgiau negu leidžiama. E, šiai lygai kilus išdžiūsta, e, išdžiūsta alyvmedis. Praėjusią savaitę komisijos, e, Italijos e, komisaras, kuris, Sileti, kuris yra paskirtas šiai problemai spręsti, kalbėjo 13 milijonų eurų, kurie yra skirti e, šiai, šiai problemai spręsti. Yra kalbam, buvo kalbėta apie insekticidus E, ir buvo nuslytos dvi datos, iki kada reikės įgyvendinti priemonės, viena gegužė, o kita liepa. E, bus pastelti cheminiai, bus pasiektos cheminės medžiagos, bus e, išrauta labai daug kalymedžių, e, didžiulė, tai yra didžiulė teritorija, e, 50 hektarų ir dar daugiau. E, Vis dėlto tyrimas nebuvo paremtas moksliniais e, tyrimais. Nebuvo įrodyta, kad ksilelė fastidioza yra vienintelė priežastis, dėl ko e, serga tie augalai. Taigi mes norėtume paprašyti, pastekti konkrečius įrodymus. Komisija technikus yra pasiuntusi vasario mėnesį į Salento. Atsiprašau, bet aš noriu pabaigti, labai svarbu. Sanko EFSA atliko tyrimus, e, bet vis dėlto nepakanka šių tyrimų. Norėčiau paraginti, išanalizuoti situaciją, nes yra juk ir cik, e, cikalų cikadelių ir, au, ir e, grybų. Išanalizuokite, dėl ko augalai vysta. Juk E, tyr... dabar teismas dar vykdo taip pat ir tyrimą. Aš praleidžiu labai daug puslapių, bet norėčiau pasakyti, kad labai svarbu pasiekti mokslinius duomenis, todėl kad mes atrodo, kad šiuo atveju e, norime sakyti, kad žmonės serga tik plaučių uždegimu, o ne AIDS ir gydome tik, AIDS, ir tik, tik plaučių uždegimą. Taigi reikia mokslinių tyrimų, mokslinių rezultatų. Uh, duomenų ir nereikia mm, pamiršti, kad iš, būtina išanalizuoti, kokia yra lygos priežastis. Situacija yra tikrai labai liūdna, bet Italija ne konkret, nesima konkrečių priemonių, trūksta mokslinių duomenų, norime, kad komisija jų reikalautų tarptautiniu lygiu, kad būtų įtraukti ir universitetai, ir ūkininkai, kurie žino, kaip reikia valdyti jų žemės. Rozumiemy Pani sytuację, dlatego przedłużyliśmy Pani wystąpienie. Mes suprantame Jūsų padėtį, dėl to leidome Jums kalbėti šiek tiek ilgiau. Taip pat prašau Jūsų gal pateikti tą tekstą, kurį esate parengusi raštu komisijai, jisai būtų labai naudingas. Panas Ferran, mes kalbame apie bakteriją, kuri išguldė daugybę alyvmedžių hektarų Tai dar kartą rodo, kad laisvas prekių judėjimas duoda katastrofiškų rezultatų. Mes matome, kad bakterija buvo importuota iš Kosta Rikos. Mes taip pat žinome, kad ši bakterija gali pakengti ir vynuogynams, nes ji jau nusiaubė vynuogynus Kalifornijoje. Taip pat žinome, kad labai sunku ar beveik neįmanoma kovoti su šia bakterija, kadangi nėra jokių priemonių, uh, E, kurias būtų suradę mokslininkai. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad šiandieną būtina uždrausti bet kokį gyvų augalų importą ir taip pat neleisti, e, neįsileisti taip pat ir e, vynogių, vynoginų bei alyvmedžių uglių iš kitų šalių. Ponas Tarabela. E, išklausęs įvairių pasisakymų, aš norėčiau daugiau paliesti mokslinius aspektus. Situacija išties yra drastiška, ponė Damato kalbėjo aistringai, aš puikiai suprantu, kad ji yra iš Apulijos regiono ir e, vynogynai, kuriems galybė metų, dėl, atsiprašau, e, alyvmedžiai, kuriems yra daug metų nu, nukentėjo nuo šios bakterijos. Taigi, jeigu kalbame apie tai, kad E, reikalinga reaguoti labai greitai. Mes dabar žinome, kad e, bakterija atvyko iš Kostarikos. E, Pone Damato taip pat kalbėjo apie mokslinius duomenis. Taip, labai svarbu, kad ES būtų koordinuojami tie veiksmai su valstybėmis narėmis ir aš, ponė pirminkė, manau, kad gal atėjo laikas, esant tokioms krizėms, pritaikyti tokią sistemą, kuri egzistuoja vartotojų apsaugos rytyje. Rapid, rapid sistema, skubus keitimasis informacija. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, nes reikia reaguoti labai skubiai ir taip pat e, buvo kalbama apie amoniako naudojimą. Galbūt išskirtiniu atveju būtų įmanoma autorizuoti, leisti amoniako naudojimą, kad būtų galima užkirsti kelią lygai jos plėtrai. Tokia priemonė būtų iš tiesų gal ir e, ją būtų galima pritaikyti. Ir aišku, reikia reaguoti, kuo galima greičiau. Dėkoju. Ponios ir ponai, tai yra dar vienas pavyzdys, rodantis, kad galiausiai turime apibendrinti savo diskusijas ir prisidėti prie priimamų teisės aktų tokiu būdu. Taigi dabar žodis komisijos atstovui, ponui Fliuje, prašau, žodis jums. Ko, ko galima trumpiau, prašau. Ačiū pirmininkė. Buvo įvairių nuomonių užsakyta. Vieni prašė mūsų reaguoti greitai, kiti sakė pasvarstyti ir apsvarstyti visą turimą mokslinę informaciją. Aš norėčiau nuo pastarosios minties pradėti. I, um... Mes visuomet bendradarbiavame su vairiomis organizacijomis, ypač su tomis, kurios gali pateikti mums naujausių mokslinių duomenų pavyzdžiui, tokių, kad ksilelo bakterija atsiranda dėl grybelio. Mes bendradarbiavame šiomis organizacijomis, mes taip pat kreipėmės į Europos maisto saugos agentūrą, kad jie nustatytų konkrečius rodiklius, kuriuos, kuriuos reikia atsižvelgti atliekant savo tyrimą. Norime, kad EFSA patvirtintų arba nepatvirtintų kad e, mūsų turimos žinios apie ksilelę bakteriją ir jos plitimą yra teisingi ar ne. Toliau, e, yra, jau anksčiau minėjau, kad Šią savaitę vyks e, pradinės diskusijos reguliavimo komitete su valstybės narėmis ir po to uh, atsižvelgdami į vykusią diskusiją, taip pat e, to, kai vyks taip pat diskusijos su Italijos valdžios atstovais, su e, komisijos visais pareigūnais, mes tikimės, e, kad sugebėsime pritaikyti priemonės jau iki balandžio pabaigos. Toliau. Taip pat buvo patiktas klausimas apie tai, kokiu žingsniu ketiname imtis ateityje. Savo įžanginėje kalboje minėjo, kad mes ketiname stiprinti jau turimas priemonės Tai pavyzdžiui, mes e, padidinsime teritorija, kurioje uh, turi būti taikomas pačios grįžčiausios fitosanitarnės priemonės. Šiuo metu tos priemonės yra taikomas tik tai Pulijos regione. O mes manome, kad uh, teritorija turėtų būti platesnė ir turi apimti ir kitus regionus. Komisija nesakė, kad galima bus visiškai išnaikinti šią lygą. Mes e, tiesiog sakėme, kad šioje stadijoje neįmanoma visiškai išnaikinti e, šios bakterijos. Bet tai nereiškia, kad mes nuleidome rankas. Ne, mes darysime viską tam, kad užkirstume kelią šios bakterijos, šiai bakterijai plisti į kitus Italijos regionus ir į kitas valstybės narės. Uh, bet viskas e, priklausomai be abejo nuo kultūros, e, kurią pažeidžia e, ši bakterija. Be to mes norime, kad apsaugos zona būtų kuo didesnė, tam, kad būtų apsaugotos kitos augalų rūšis. Mes taip, taip reikalavome, kad pažeisti augalai būtų naikinami, kad taip pat būtų naikinami jie ir tose atsarginėse apsaug, papildomose apsaugos zonose. Bet, aišku, valstybės narės galiausiai viską turės gyvendinti, kai, taip kaip e, įvyko Italijoje. Toliau buvo kalbama ir apie tai, kad mes turime sugriežtinti importo iš trečiųjų šalių tvarką. Norėčiau Jums priminti, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl peržiūrė, dėl uh, augalų sveikatos e, plano peržiūros 2014 m. balandžio mėnesį Europos parlamentas balsavo uh, už tai, kad būtų patvirtinta atviresnė sistema nei ta, kurią turime šiuo metu. Kai kurios valstybės narės nori, kad uh, importo tvarka būtų labiau ribojama, ypač kai kalbame apie importą iš tam tikrų trečių šalių. Tačiau diskusijos uh, dar nebaigtos ir valstybės narės šiuo metu uh, nagrinėja, kai ar nereikėtų reikalauti papildomų sertifikatų iš tų trečių šalių, kurios įveža savo augalus į ES, ypač kai aišku, kad tos šalis, tose šalise yra didesnė rizika nei kitur. Ieškoma subalansuoto požiūrio. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad ta bakterija pateko pas mus per Rotterdamo uostą Taip, tokių kalbų buvo, bet e, tai nėra patvirtinta. Ir tiesiog šiuo metu yra žinoma, kad Rotterdamo Niderlandų e, atsakingos institucijos aptiko iš tikrųjų e, vienoje siuntoje šią bakteriją užkrėstų augalų. Taigi kontrolės sistema suveikė. Rotterdamo uoste. Ir tikiuosi, kad atsakiau visus man patiktus klausimus. Dėkoju. Ponas Bovė dar paprašė žodžio. Taip, atsiprašau. Vėlavo mano traukinys ir dėja, aš atvykau tik dabar. Aš norėčiau kreiptis į komisiją. Nu, lapkričio mėnesio, lapkričio mėnesį patikiu Jums klausimą, ar Jūs atsakėte man raštu. Problema ta, kad situacija blogėja ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, Korsikoje. Mes Korsikoje dabar matome, kad yra pažeistų medžių, tai yra alyvmedžiai. Ir mes turime dabar rimtą problemą. Kaip Prancūzija galėtų imtis priemonių tiek ES, tiek už ES ribų tam, kad mes užkirstume kelią šiai bakterijai plis, e, plisti. Mums reikia labai griežtų priemonių tam, kad mes galėtume realiai užkirsti kelią tai bakterijai. Netik Australijos, gal, e, gal reikėtų pritaikyti Australijos pavyzdį, nes Australija, pavyzdžiui, visiškai draudžia įvežti į savo teritoriją bet kokius augalus. Aš paraginčiau komisiją uždrausti įvežti visus augalus, kurie gali būti su susiję su šia bakterija, nes kitaip mūsų ištik, mūsų ištiks tikra katastrofa. Dėkoju, gerbėjai ponai ir ponios. Man atrodo, kad situacija dar keičiasi. Mes vis sužinome, gaunam naujos informacijos apie tai, kad bakterija plinta į naujus regionus, naujas valstybės narės, pažeidžia vis naujus augalus. Ir todėl mes tiesiog galime kreiptis į komisiją, kad ji reguliariai mums teiktų informaciją apie tai, kas vyksta. Nes panašu, kad šiuo metu mes nežinome dar, kokio masto yra ši problema. Taigi mes prašome komisiją nuolat stebėti, kaip keisė situacija ir mums apie tai pranešti. Čia taip pat galime kalbėti ir apie sėklų ir augalų importą. Čia taip pat reikėtų nultos stebėsinos. Taigi džiaugiuosi, kad mes galėjome išsamei aptarti šį klausimą. Jau minėjau, kad mes prie šios problemos dar tikrai sugrįšime, nes ši problema yra aktuali. O dabar siūlau pereiti prie 6 ir 7 darbo tvarkės punktų, tai yra veterinariniai vaistai. 6 ir 7 punktus nagrinėsime kartu. Pradinės diskusijos jau įvyko. Jūs tikriausiai prisiminate, kad Komisijos atstovas Andžiai Ryš praeitame mūsų posėdėje pristatė mums komisijos pasiūlymus ir šiandien mes galėtume juos aptarti. Aplis yra atsakingas už šį klausimą komitetas. Mūsų komitetas rengia tik nuomonę. Ponas Rys jau kalbėjo praeitą kartą, taigi aš manau, kad dabar mes galėtume sugrįžti prie klausimų. Prašiu jūsų pateikti savo klausimus, o po to komisijos asociacijos atsakys. Taigi, pirmiausia, sėksmė žodį nuomonės rengėjai, poniai Paulsen, ar jūs norėtumėt pasisakyti dabar? Ar jūs norėtumėt po diskusijos kalbėti? Dabar gerai, prašau. Prašau, ponia Paulsen. Dėkoju, aš tenksiu kalbėti kuo trumpiau. Europos parlamentas e, patvirtino rezoliuciją 2011 metais Žemės ūkio komitetas parengėte rezoliuciją. Apie kągi joje buvo kalbama? Mes kalbėjome apie būtinybę tinkamai kontroliuoti veterinarinius vaistus, ypač antibiotikus ir ypač naujus vaistus. Ir mes e, manome, kad tai yra svarbu tam, kad galėtume kovoti su sparumu antibiotikams. Daugybė kolegų jau dalyvavo susitikimuose su komisijos atstovais šią temą. Man labai malonu yra e, skaityti, kokius pasiūlymus pateikė kolegos. Tik galima apgailėstauti, kad į tuos pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, kai komisija rengė savo kovos su atsparumumi e, antibiotikams veiksmų planą. 54 straipsnėje reglamente šiek tiek pakalbė, kalbėta apie būtinybę kovoti su šios parumu, bet yra tik tai vienas žingsnis. Ir kaip čia galima būtų gerai viską įvardyti? Man atrodo, kad tas straipsnis nėra pakankamai tikslus ir be apskritai labai sunku suprasti, apie ką jame kalbama. Taip, bet vis tiek turiu pripažinti, kad tas pasiūlymas turi savo privalumų. Bet aš manau, kad šios pasiūlymus reikės supaprastinti tam, kad sektoriui būtų aišku, kas vyksta, kad galima būtų plėtoti e, naujoves, kad galima būtų taip pat skatinti kurti naujus vaistus. Labai svarbu užtikrinti, kad veterinariniai vaistai būtų netokie, net neš tokio didelio pelno, kaip žmonėms skirti vaistai. Mes žinome, kad gyvūnai yra labai skirtingi ir todėl čia tikrai reikia labai daug mokslinių tyrimų. Ir ne visi vaistų gamintojai nori tuo užsiimti, nes tai tiesiog daug kainuoja, tai užtrunka. Uh, 120 straipsnėje kalbama apie galimus ribojimus. Pone pirmininkė, aš manau, kad problema yra ta, kad veterinarijos gydytojai tiesiog išrašo vaistus. Man visuomet atrodo, kad veterinarijos gydytojai yra tokie pat kaip ir žmonių gydytojai, tik tai, tai kad jie gydo gyvūnus. Tažu, tačiau mes žinome, kad čia yra problema. Veterinarijos gydytojams atlyginama kur kas mažiau nei e, žmonių gydytojams. Ir dėl to ir kyla labai daug problemų. Reikia daryti viską, kad veterinarijos gydytojai galėtų už, išgyventi atlikdami savo pareigas, tai yra gydydami gyvūnus, o ne išrašydami vienokius ar kitokius vaistus. Kai bus pateikti pakeitimai, tuomet galima bus sugrįžti prie konkrečių formuluošių, prie konkrečių apibrėžčių, bet aš manau, kad vienaip ir kitaip jau dabar galima kalbėti apie tai, kad reikia supaprastinti šiuos pasiūlymus. Tam, kad teisės aktai būtų labai aiškus, griežtai suformuluoti ir svarbiausia, kad galima būtų tuos teisės aktus gerai ir tvarkingai taikyti, tam, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems piknaudžiavimams. Pone Paulson, aš Norėčiau Jums priminti, kad plačiau šį klausimą, išsamiau šį klausimą naknėsime kitame mūsų posėdėje, kuris vyks balandžio 16 dieną. Dabar siūlau tik tai pateikti klausimas. Po, pone Polčik, prašau. Projednávaný. Ačiū, pirmininkė. Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčiv. Mes kalbame apie reglamentą, pagal kurį bus e, išduodami leidimai naudoti veterinarinius vaistus. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Paulson, ji užsieima vaist, veterinariniais vaistais, o aš esu atsakingas už tą šio dokumento dalį, kuri yra susijusi su žmonėms skirtais vaistais. Kolegos, Aš norėčiau išsakyti kelias pastabas. Pagal šį do dokumentą pasikeis komisijos įgaliojimai. Tai yra įmanoma pagal Lisabono sutarties, nes Lisabono sutartis pakeitė komito, komitologijos procedūrą. Tačiau man atrodo, kad čia šiek, žengta šiek tiek E, per toli. Ir komisija viršė savo įgaliojimus, bet nepaaiškina, kodėl tai yra reikalinga. Pavyzdžiui, taryba nebegalės tarti savo žodžių, kai bus nustatomi mokesčiai E, mokame už autorizavimą, notifikavimą ir kitas paslaugas, kurios yra nurodytos atitinkamos reglamentos straipsniuose. 70 straipsnėje, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad Europos komisija turės nustatyti mokesčius, mokestį už šias paslaugas deleguotose aktuose. Man atrodo, kad tai yra visiškai nepriimtina esu girdėjęs ir iš kitų kolegų, kad tai yra visiškai nepriimtina, kad komisija uzurpuoja e, tarybos e, įgaliojimus. Tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, tačiau jisai vis dėlto keičia pusiausvirą tarp e, vaistų agentūros ir valstybių narių. 140 straipsnėje, pavyzdžiui, valdybai bus suteikta, suteikti įgaliojimai įvertinti valstybių narių pateiktas paraiškas. Na, aš daug ką galėčiau pasakyti, tačiau jeigu man tektų trumpai viską išdėstyti, aš galiu pasakyti, kad reikėtų nepamiršti, kad mes turime reglamentą, kuris reglamentuoja vaistų agentūros veiklą ir jos biudžeto sudarimą. Aš manau, kad e, dėl šio klausimo galima būtų dar dėrėtis. Bet aš manau, kad vienai per kitaip tų dėrybų reikia, nes e, tuos straipsnius, mano minėtos straipsnius reikėtų keisti. Aš esu pasiruošęs aptarti šį klausimą su kolegomis, su šešėliniais pranešėjais. Bet uh, Labai aiškiai dabar noriu pasakyti, kad man netinka 70 punktas, nes straipsnis nesisėmė ir išdėsti labai svarbus dalykai. Ponės ir ponai, sąrašė yra penki kalbėtojai, minutė kiekvienam skiriama, nes balandžio 16 dieną dar vyks diskusijos apie tai, o dabar užduokite klausimus tam, kad būtų galima na, vėliau prie jų grįžti kitą kartą. Ponas Hausling, vieną minutę. Taip labai trumpai. Komisijos pasiūlyme yra kalbama apie, nėra kalbama apie alternatyves priemonės. Kodėl, kodėl nėra numatytas mažinimo planas? Kodėl metifalaksas nebuvo ši, keliamas kaip problema? Du trečdaliai visų mokesčių yra naudojami gyvulių ūkiuose ir, ir norėčiau paklausti, kodėl nėra numatytas mažinimo planas. Ar čia kalbame apie autorizavimo proceso paspartinimą, kalbant apie naujų vaistų dėgymą, ar čia yra e, šio naujo reglamento esmė? Ačiū, ponas Aliniu, vieną minutę. Taip, labai paprastas techninis klausimas. Ar mes kalbame apie veterinarinių vaistų reglamentą, ar kalbame apie gyvūnų sveikatos reglamentą, ar kalbame apie juos kartu. Ir man įdomu, norėčiau paklausti, ar ponia Paulsen negalėtų man paaiškinti, apie ką mes kalbame, apie du dokumentus ar, ar vieną iš jų. Ačiū, Federlė. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad bus atsakyta į mūsų klausimus. Aš, ponė pirmininkė, manau, kad negalime apie tai kalbėti labai ilgai, nes tos diskusijos dar įvyks ir ateityje. Tačiau aš manau, kad čia mes tiesiog norime mes nenorime kalbėti apie, kalbėti ne apie tai, kad turi būti naudojami antibiotikai, bet apie kitas gydimo ir prevencijos priemonės. Ponas Kaputo. Sì, grazie Presidente, ovviamente. Dėkoju pirmininkė. Turint omenyje, kad bus dar posėdis e, balandžio 16 dieną, kalbėsiu trumpai. Norėčiau tik pabrėžti, kad pastebėjau, kad buvo e, tam tikrų problemų, kalbant apie pavyzdžiui, e, vaistų, vaistus. E, na, šie klausimai susiję ir su atsparumą antibiotikams. Reikėtų aptarti, kokios procedūros bus naudojamos e, suteikiant leidimą naudoti tas medžiagas. Manau, kad procedūras reikėtų supaprastinti, nes kartais techninių dokumentų rengimas trunka vos ne 18 metų dėl to gali nukentėti rinka. Ženklinimas taip pat yra dar viena svarbi tema. E, komisija numatė, kad reikia tik septynių e, informacijos, e, tik septynis informacijos aspektus nurodyti. Manau, kad reikėtų dar ir papildomos informacijos. Taip pat kalbant apie vaistų pardavimą internetu, reikėtų aptarti ir ją, reikėtų aptarti išsameu. Na, o dėl Europos vaisto agentūros aš teigiamai žiūriu į tai, kad veterinarijoje skirti vaistai būtų atskirti nuo žmogaus naudojamų skirtų vaistų ir kad leidimai būtų skiriami skirtingai. Norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo greičiau. Dėkoju, ponas Tarabella. Pone Pirinkė, labai trumpai žinau, kad diskusijos vyks balandžio mėnesį, tačiau kalbant apie atsparumą antimikrobiniams vaistams. Žinau, kad ponia Grostet yra čia pagrindinė pranešėja ir kalba eina apie tai, kad ir toliau galime, ar turime toliau leisti veterinarams skirti e, antibi, antibiotinius vaistus. Aišku, kad e, labai svarbus čia yra laiko elementas, e, nes, tarkim, ūkija labai svarbu greitai sureaguoti tam, kad e, ta epidemija nepasklistų plačiau. Taip pat e, ponia Paulson kalbėjo apie tai, kad e, nėra labai aiškus veterinaro vaidmuo šiuo atveju. Na ir ponas Andriukaitis, komisijos narys, kalbėjo apie, apie vaistinius pašarus. Ir čia aišku labai svarbu, kad e, atkreiptume dėmesį ir, apie, vaist, ir atkreiptume dėmesį ir vaistinius pašarus, nes e, kalbant apie antimikrobinį atsparumą, atsparumą antimikrobiniams vaistams, tie vaistiniai pašarai juk irgi yra labai svarbu. Gilera, vieną minutę. Dėkuoju norėjau pasakyti, kad aš e, jūs aš, iš esmės e, sutinku su tuo, ką sakė ponia Polsen. Aš tam pritariu. Manau, kad keista, kad e, veterinarijos gydytojai tampa vos, vos ne, chemikais ir kad gydoma cheminėmis medžiagomis. Pone Polson, ką Jūs manote apie profilaksės, metafilasi ir kitų e, dalykų apibrieštis. Ar manote, kad į veterinarijos vaistų reglamentą reikėtų tikrai įtraukti šias apibrieštis? E, manau, kad šios apibrieštis yra svarbios jos turėtų būti paminėtos ir jūsų nuomonėje. Manau, kad jų vieta labiau tinka būtent jūs šiame tekste, o ne žmogaus vaistų e, tekste. E, problema yra ta, kad e, skirtingai interpretuojami tam tikri dalykai Ar mes e, nustatysime tam tikras ribas ir harmonizuosime, derinsime tam tikrus klausimus? Ponios ir ponai, aš suprantu, kad e, aš žinau, kad e, pernešėjai pasižymėjo jūsų klausimus ir abejonės. Manau, kad ir komisijos atstovai tai padarė. Ir žinoma, vis dėlto, jeigu dar reikėtų daugiau laiko, galėčiau suteikti 2-3 minutės, bet kalbėkite trumpai. Dėkoju pirmininkė. E, ponas Belderis. Dėl ponios Polsen nuomonės norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų naujų e, vaistų, skiriamų gyvulių gydimui. Taigi reikėtų pagreitinti e, galimybę jais pasinaudoti, reikėtų greičiau suteikti leidimą. Na, o e, dėl inovacijų. Ino, investicijos moksliniuose tyrimuose e, turėtų būti pagreitintos, jos turi suteikti pridėtinės vertės. Turime suprasti, kad naujų antibiotikų kūrimas turi būti prioritetinis klausimas. To reikia gyvūnų sveikatai apsaugoti, todėl kad reikia nepamiršti ir atsparumo klausimų. Dėkoju. Pone Riš, dvi, trys mintas. Dėkoju. Dėkuoju pranešėjams ir parlamento nariams už jų parodytą susidomėjimą. Labai trumpai. Mes mažiname biurokratiją ir e, norime dar labiau pagerinti nuostatas, jas aptarti ir kitose diskusijose. Su, pasiūlymai yra sudėtingi, todėl kad mes turime kodifikuoti visus esančius reglamentus. E, E, siekdami e, patvirtinti šį, šios svarbius dokumentus apie gyvūnų ir augalų ir žmonių sveikatą. Mes e, norime, kad apsaugoje Apsauga būtų susijusi taip pat ir inovacijomis, naujų medicinos priemonių, medžiagų ir vaistų kūrimu. E, veterinarijos gydytojai e, susiduria su atsakomybė e, išrašydami vaistus. Mums reikia mm, tam tikrų iniciatyvų tam, kad jie tinkamai išrašytų tuos vaistus ir tam, kad ne, būtų kovojamas tokiais aiškiais kaip, pavyzdžiui, anti, atsparumo antibiotikams. E, E, stebėjimas ir receptai, receptų išrašymas turėtų būti susiję. Ponas Polakas e, taip pat e, kalbėjo apie tam tikrus dalykus. Aš norėčiau paminėti teisingumo teismo sprendimą, pagal kurį yra E, patariama geriau nustatyti mokesčius. Ten buvo kalbama apie cheminę, chemin, cheminių medžiagų agentūrą. Visų pirma, apie šios klausimus, e, šios klausimus aptarė komisija, vėliau juos aptarė ir valstybės narės. E, turime pasitelkti e, farmacinės priežiūros srityje e, taikomus mokesčius ir sutarimą dėl jų. Na, o dėl pardavimo internetu. Tai yra klausimai, kur, dėl kurių kyla abejonių, bet mes manome, kad gerai reglamentuojamas pardavimas internetu pasitarnaus uh, E, vartotojams. Ir tikimės, kad užtikrinsime gerą reglamentavimą, bet tuo pačiu reikia užtikrinti taip pat ir gerą kontrolę. Reikia gerai e, reglamentuoti visas sistemos dalis. Taip pat ir dėl atsparumo antibiotikams plano. Mes turime 12 veiksmų E, planą, kurį komisija vykdo kartu su valstybėmis narėmis ir ECDC, EMA ir EFSA agentūromis. Tai yra veiksmų planas, e, kurio priemonės ir e, šis reglamentas turi būti susieti. Jie turi būti naudojami kartu, nes E, gyvūnų sveikata, veterinarijos klausimai e, ir žmonių e, gydimas yra susiję temos ir tik kartu į visą tai žiūrint mes galime gauti tinkamų rezultatų. Na, dėl profilaksis ir metafilaksis, dėl to jau buvo diskutuota CVMP kontekste ir e, dar šitą aptarinėsime ir vėliau. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems komisijos atstovams ir visiems nariams. Prie šio klausimo grįšime balandžio 16 dieną. Pakeitimus galima pateikti iki balandžio 24 dienos, taigi laiko dar šiek tiek yra. Ir tai žinoma yra pasakytina apie abi ataskaitas. Tai taikoma abiem ataskaitoms. Galite pateikti savo klausimus e, komisijai, galite tai padaryti raštu. Dabar perkime prie aštuntų darbo atvirkės punktų – gyvūnų sveikata. Pranešėja ama, ponia Polsen. Žinau, kad, žinau, ponia pranešėja, kad e, jūs dedate tikrai daug pastangų vyksta reguliarūs įprastiniai trišaliai posėdžiai, norėčiau paprašyti jūsų trumpai pristatyti naujausią informaciją apie e, šiuos susitikimus. Dėkuoju Jums už įdėtą darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų padarėme didžiulę pažangą per labai trumpą laiką. Kaip jums yra žinoma, aš buvau pranešėja, atsakinga už kelis pranešimus, svarbius pranešimus. Juos rengiau per keliarius metus. Ir tokio pobūdžio dokumentai, tokio pobūdžio pranešimai visuomet būna labai sudėtingi. Trys institucijos labai daug bendradarbiavo, labai daug dirbo. Dirbo ir jų darbuotojai. Tai yra tikrai įdomu, ponė pirmininkė, nes mes atsiminame, kad per pirmąjį svarstymą pateikti mūsų komentarai buvo apsvarstyti komisijoje ir jiems buvo pritarta. Kovo 13 įvyko paskutinis trilogo pož... posėdis ir daug dėl ko mums pavyko susitarti. Liko tik tai deleguoti ir gyvenimo aktai. Apie juos kalbėsime ketvirtajame trišalių dėrybų posėdėje. Ir man atrodo, ponė pirminkė, kad mums pavyks susitarti. Ir jūs klausite, ar mes sugebėsime baigti darbą su šiais dokumentais. Taip, sugebėsime, nes panašu, kad mes žengėme teisingų kelių ir dėkoju, dėja nieko daugiau negaliu pasakyti, nes neliko laiko. Na kągi, dar kartą Jums dėkoju. Dėkoju dar kartą, norime palinkėti Jums uh, ko geresnės kloties ir jeigu bus kokiu nors klausimu, Be abejo, galiu dabar suteikti galimybę kolegoms pateikti savo klausimus, bet neraginčiau su to daryti. A, panašu, kad niekas nenori užduoti klausimų. Gerai, puiku. Dėkojame poniai Paulsen. Taigi, baigiame dabar komiteto posėdį, tuoj prasidėjęs koordinatorių posėdis, o rytoj kolegos 9 ryto yra numatytas susitikimas su komisijos nariu. Kolegos, prašau atvykti laiku, tam, kad nereikėtų mums laukti 15 minučių, kaip teko laukti šiandien. Dar vienas svarbus dalykas tai yra tai, kad rytoj mes balsuosime. Taigi vienai ir kitaip turite rytoj atvykti punktualiai, tiksliai 9 valandą. Na kągi, visiems dėkoju, o dabar prašau salėje pasilikti tik koordinatorius. Thank you.